Colleghi, buongiorno. Se gentilmente prendete posto possiamo iniziare la nostra riunione. I nostri gentili ospiti sono presenti e eh, il professor. Labadiena visiems. Kolegos, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Pas mus jau atvyko mūsų svečiai. Ponas Tamaso Padovo šioba turi išvykti 16 valandą, nes turi skristi į Japoniją. Taigi turėsime laikytis reglamento. Pirmiausia, turėsiu padaryti kelis pranešimus, bet tai neužims tau daug laiko. Ir galėsime visą turimą valandą skirti diskusijoms. Kaip jums tikriausiai žinoma, aš kreipiausi į naująjį ypatingai įgaliotinį, ponas Zakas kuris atstovauja Europos Sąjungai Afganistane, prašydamas jo atvykti į mūsų posėdį. Jis atsakė, ES atstovybei Vašingtone. Ir aš norėčiau tikėtis, kad jis galės atvykti pas mus prieš pradėdamas eiti savo pareigas Afganistane. Tokiu būdu mes galėsime išsiaiškinti, kokia yra jo kvalifikacija, patirtis ir ar jis yra tinkamai pasirengęs vykdyti savo pareigas Afganistane. O kartu galėtume išreikšti savo susidomėjimą šio paskirimu. Jis atvyks pas mus kovo 23 dieną 5 valandą, o posėdis, kuris turėjo vykti kovo 22 dieną po pietų buvo anuliuotas. Mes turėsime nuėti į vystimosi komitetą. Bent jau tie iš jūsų, kas norės, galės apsilankyti vystimosi komiteto posėdėje, nes uh, jame dalyvaus Tonis Blairas. Ir mes gavome šio komiteto visimus komiteto pirmininko kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Kovo 23 dieną 15 val. mes galėsime keistis nuomonėmis su ponia Ašton, komisijos visipirmininkė ir vyriausia galiotinė užsienio politikai. Šis susitikimas e, bus puikiai galimybė mums kartu su ponia Ašton aptarti pasiūlymus dėl išorės santykių, išorės ryšių tarnybos steigimo. Mūsų komiteto pranešėjas yra ponas Brokas. Ir taip pat tikiuosi, kad baronienė Aštun mūsų pasakos apie užsienio reikalų ministrų susitikimo išvadas. Dabar norėčiau pasiūlyti patvirtinti protokolus dėl posėdžių, kurie vyko sausio 26, 27, sausio 28 ir vasario 4. Jei turite kokių pastabų, tai prašau užsakyti jas dabar, jei ne, tai tuomet protokolus laikysime patvirtintais. Toliau siūlyčiau pereiti prie keitimosi nuomonėmis su pono Tomaso Paduo Skopa ir pono Etienne Davignon Ir mes šiandien kalbėsime apie Europos ir Amerikos naujos partnerystės hartiją. Igolzijoto yra taip pat atvykęs į mūsų posėdį ir mes esame jam dėkingi už jo atliktą darbą. Panas Kijopa trumpai pristatys šį dokumentą. Jis yra šios labai svarbios organizacijos pirmininkas. Ir Buržekas ir panas Verhofštatas priklauso šiai Notre Europe organizacijai. Ir jie galėjo tapti jos nariais e, dėl savo e, gausios ūsinio santykių patirties. Ši organizacija bendradarbiavė su ES ir ypač su ES vadovų taryba. Jos veikla yra labai svarbi, ypač jos svarba padidėjo po to, kai įsigaliojo Lisabonos sutartis, kuri beje labai pakeitė ir mūsų įgaliojimus, kurie dabar yra kur kas stipresni išorės santykių srityje. Taigi dabar mes galime rimtai prisidėti prie santykių tarp dviejų mūsų žemynų plėtros. Taigi aš tikiuosi, kad e, mes galėsime užmėgsti naujo pobūdžio dialogą su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Taigi, pirmiausia, suteiksiu žodį mūsų svečiams. Toliau nekalbėsiu, negaišiu laiko. Tiesiog leisiu mūsų svečiams pasisakyti. Taigi, ponės Kio, paprašau žodis jums. È un piacere essere ospite del Parlamento europeo. Ačiū, pirmininkė. Man labai malonu yra atvykti į Europos parlamentą, į jūsų komiteto posėdį, kuriam jūs puikiai vadovaujate. Pirmininkė. Mes jau dešimt metų labai sėkmingai bendradarbiaujam. Ir džiaugiuosi, kad galime tęsti tą pačią dvasę. Toliau aš kalbėsiu angliškai. Aš norėčiau trumpai pristatyti ataskaitą, kuri buvo jums visiems jau išplatinta. Kaip žinote, šį tyrimų centrą 96 metais sukūrė Jacques Delors, kur po to, kai grįžo į Prancūziją, pirmininkavęs komisijai 10 metais, nuo penktųjų metų aš esu Šiaurės Europos pirmininkas. Atsiprašau, mūsų Europos pirmininkas. E, ten dirba daug garbių asmenų, žinomų Europos politikoje mm, iš pačių įvairiausių šalių prieš metus, e, kai Obamos pradėjo eiti prezidento pareigas, o europinės institucijos atsistojo ant didelių atsinaujinimo slengščio, parlamento rinkimai, naujoji komisija bei e, ratifikuojama Lisabonos e, sutartis, tai mūsų Europa, Notre Europe, pajuto, kad reiktų e, iš naujo pergalvoti gilius S bei JAV santykius. Buvo sukurta jungtinė grupiai, pirmininkavo G. Ferhoftat ir ponas Prodis, ten taip pat dirbo Jeržis Buzikas kuris e, buvo tik prisijungęs prie Notre Europos, Jacques Delors, Joška Fischer, Pavo Liponen, o pranešėja Nikol Nizoto buvo paskirta. Iš visi šie garbus asmenys prisijungė prie mūsų Europos, stengdamėsi reflektuoti bei pasiūlyti, kaip reiktų kurti ES ir Rusijos, atsiprašau, ES ir JAV santykius ateityje. Taip pat suvokiame faktą, kad po ilgų dešimtmečių, kuomet e, šaltasis karas buvo dvipolis, pasaulis buvo dvipolis, po to dešimtmetį buvo pasaulis vienpolis, ypač tokią, tokiam, tokią filosofiją gynė kolegos iš kitos Atlanto pusės. Buvo manoma, kad to, tam tikra viena valstybė mm, turi hegemoniją pasaulyje. Po to pradėta suvik, suvokti, kad šiandienos pasaulis, pasaulis yra daugie polis. Ir šiandieninėme pasaulyje reikia ieškoti partnerių, o Europai bei JAV šį laikotarpį pažymi globalizacijos iššūkiai, keliantis nemažai problemų tiek JAV, tiek ES. Be to tenka prisimti nemažai atsakomybės, bet ne vienas iš šių didžiųjų veikėjų tarptautinėje erdvėje, nei JAV, nei ES, nesugebės veikti pavieniui. Po to mm, buvo suvokta, kad siekiant e, suvaldyti globalizacijos yra būtina kaip įmanoma greičiau užtikrinti, kad tarptautinė bendruomenė nenugris, nenugrimstų į galių pasiskirstimo žaidimus, kas sukliudytų tolesniam vystimuisi iššūkių yra daug ir pačių vairiausių įvairiose srityse. Tyrimai liudyja, kad nei JAV, nei ES kaip atskiros, savrankiškos e, e, valstybės e, ir valstybės sąjungos nesugebės mm, pavieniui įveikti šių iššūkių. Taigi daugia šalis pas, pasaulis reikalauja daugia, šal, daugia šalės strategijos, o suverenumo pasidalymas yra neblogas būdas atsakyti globalizacijos iššūkius. Tokia būtų trumpa įžanga. Steve Davignon, manau, kiek išsameu panagrinės parengtą ataskaitą, bet tikrai noriu dar kartą pasidžiaugti galimybę šiandien padiskutuoti apie šį dokumentą čia šiandien. Akivaizdu, kad jūs domitės mūsų darbu ir mums tai daro didelę garbę. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkui už suteiktą galimybę pasisakyti šiandienos posėdėje. Šis mūsų bendras parengtas dokumentas, žinoma, yra įdomus, taigi kaip viskas prastėjo. Prieš metus mes uždavėme savo klausimą apie ES ir JAV santykius. Šią temą parašyta daug knygų, komentarų, minčių, dokumentų. Tačiau savo pasakėme, gal reiktų tiesiog pabandyti įsivaizduoti, kad e, pastaruosius 60 metų jokių dvišalių santykių nebuvo. Įsivaizduokime tokią hipotetinę situaciją. Dabartinėme pasaulyje antrasis pasaulio, pasaulinis karas nugrimzdo praeitin, Sovietų sąjungos nebeliko, globalizacija tapo realybė. Prisiminkime, kad Lisabono sutartis suteikė papildomų instrumentų Europos Sąjungai, o prezidentas Obama pradėjo eiti savo pareigas ir jo programa visiškai skyrėsi nuo pirmtako programos, taigi būtų labai naudinga panirti į apmąstymus ir pagalvoti, kas būtų, jeigu nebūtų jokio bendradarbiavimo. Taip mes elgiamės dėl globalizacijos poveikio, tarpusavio priklausomybės bei siekio papildomus veikėjus įtraukti į pasaulinę politiką 21 amžiuje. Užsakėme, kaip įmanoma, greičiau atlikti tyrimą apie įvykusius pokyčius, kalbant apie abi pusės, kurias nagrinėjome, pirmiausia, Amerikos pusė Tai yra galingiausia pasaulio valstybė tiek dabar, tiek, manyčiau, per visą istoriją. Bet net ši gale negali susitvarkyti savarankiškai. Afganistanas, artimieji rytai, puikus pavyzdys to, kad hegemonijos politika, net jei ji vykdoma pavieniui, negali pasiekti norimų rezultatų. Taip pat bandėme pažiūrėti, kągi nuveikė Europos Sąjunga. Iš ties pasiekta nemažai, bet mūsų politiniai instrumentai dar neišnaudojo visų galimybių, nepasiekė to, ko norėjome. Taigi veiklos liko nemažai. Reikėjo suvokti, kad egzistuoja gausybė įvairiausių iliuzijų, įsivaizdavimų, mitų, kurie niekur nedingo. Konstatavome, amerikiečiai savarankiškai pavieniui nieko nepadarys, o jei europiečiai e, laikysis nuo šaliau, tai visiškai bus išstumti iš pasaulinės politikos architektūros. Taigi, padarėme tokias iš, išvadas. Pasaulis nėra stabilus, pavojus gali kilti bet kur ir bet kada. Ekonominė situacija yra sudėtinga, tą puikiai visi žinome, Čia taip pat reikia aiškių taisyklių bei valdymo. Taip pat konstatavome, kad egzistuoja pavojus, jog iššūkių įveikimo metodika remiasi e, siekiu išsaugoti bei atsižvelgti į galių pusiausvirą. Tačiau galių pusiausvyrą nesukuria stabilumo. E, Ta parodė istorija. Konstatavome, e, kad be viso to dar susidurime ir su metodologijos problema. Dokumente e, darėme prielaidą, kad sėkmingi veiksmai gali būti tik daugia šaliai. O daugia šalės pastangos rodo, jog mm, gali būti jos sėkmingos, nes JAF ir ES turi milžinišką ekonominį, žmogiškai potencialą, taigi mes galime ir privalome daryti įtaką naujai pasaulio sąrangai. Taigi, jeigu mes norime sukurti daugia šalę struktūrą, kokius klausimus ji turėtų svarstyti, kokiomis sąlygomis daugia šalia strategija būtų įgyvendintina. Iš ties tokie fundamentalūs klausimai taip pat priimti domin demokratija, vystimasis, ES vertybės, saugumo krizė, Izraelio palestiniečių konfliktas, neramumai Azijos žemynė. Aiški Rusijos politika ar jos nebuvimas, iššūkiai mūsų artimiausiai ateičiai, klimato kaita ir taip toliau. Klimato kaita yra puikus pavyzdys, kad tradicinę strategiją, kad europiečiai e, siekia veikti tik daugiašalių pagrindų žlugo Kopenhagoje, kadangi kai kurios valstybės pareiškė, mes nesijaučiame įsipareigoję prisijungti prie, ket, prie kitų valstybių iš, iškeltų hipotezių. Amerikiečiai savarankiškai nieko nepadarė. Žinome, kad europiečiai pavieniui taip pat nieko nenuveiks. O jeigu abi galios susėstų ir pradėtų spręsti, bei pasiektų konsensusą dėl ekonomikos valdymo, saugumo užtikrinimo, kitų temų, tuomet e, situacija tikrai pasikeistų. Tačiau reikia savęs paklausti, ar ta privilegijuota transatlantinė partnerystė yra ir ateityje įmanoma. Mes e, padarėm išvadą, jog būtina išsaugoti santykius, bet kitame kontekste – Todėl ir suformulavome tuos tris reikalavimus ar sąlygas. Jei egzistuoja Europos karinė priklausomybė nuo JAV, tai automatiškai nereiškia politinės priklausomybės. Mes žinome, kokios, kokios saugumo politikos norime, bet saugumo priklausomybė nereiškia savaiminės uh, politinės priklausomybės. Būtent Europa turi savo atsakomybę ir Europa tą atsakomybę turi įgyventinti. Antras faktas, turime akceptuoti, e, sutikti su tuo, kad apibrėžiant naują politika pavienės ES valstybės nieko nenuveiks. Ir jeigu norime kažko efektyvaus, savirenumo pasidalymas bus taikomas tiesiogiai nu, ir tai bus tiesioginė prielaida apibrėžiant uh, politiką ir užtikrinant jos sėkmę. Kodėl Obama nebuvo Madride? Tarkime, kokie būtų uh, vertinimai, aiškinimai, jeigu uh, Mm, Obama nieko nesitikėjo įdomaus iš europiečių Madride, aš, než, Madride, aš nežinau tikrai, kaip galima taip aiškinti. Tai antra sąlyga, trečia sąlyga, kad amerikiečiai sutiktų, kad daugia šalis kelias, daugia, šali, daugia šalis kelias yra mm, realus kelias, Ir hegemonijos politika nebūtinai turi būti, e, jos laikomasi turi būti pasidalymo, perspėjimo politika taikoma. Taigi štai, kas būtų sėtina su šitą skaitą, Tai yra patikrinimas, tai yra e, taikymos rytis, kaip būtų galima atnaujinti santykius su JAV e, privilegijuotų e, metodų, tačiau, aišku, keliant tam tikras sąlygas. Dėkoju pranešėjų. Ir dabar siūlau iš karto nedelsiant pradėti diskusiją. Sara Latford vadovauja mūsų delegacijai santykiams su JAV. Taip pat jie atstovauja ir pona Bro, kuris labai atsiprašo už tai, kad jis negalėjo dalyvauti. Sara Latvart. Ačiū, pirmininkė. Na, ne visiškai sutinkamas pakaitalas Elmar Brok Barakui, kuris yra santykių su JAV delegacijos pirmininkas. Deja, jis turėjo dalyvauti tarybos posėdėje, jau iš anksto įsipareigojęs tą padaryti, todėl negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, prašė manęs pasveikinti labai įdomią mm, ataskaitą, neturėjau galimybės visą ją perskaityti, tačiau pritariu bendrai minčiai, kur išdėsta joje dėl ES, dėl to, kad mes norime partnerystės, o ne politinės priklausomybės nuo JAV ir susiskaldžiusi Europa neturės galimybės tarti aišku e, balsą, aiškę poziciją išdėsti. Tik tai vieningai mes turė, veikdami turėsime galimybę kažką pasakyti ir padaryti tarptautinėje arenoje. Aš tik tai norėjau dabar šiek tiek dėl paskutinės dalies, prieš išvadas, radau tokią, tokią įdomią frazę, aš perskaitysiu. Uh, Europos Amerikos partnerystė bus neveiksminga, jeigu ji bus laikoma tik tai pasiteisinimu ar tramplinu naujai dominacijai iš vakarų, tai turint omenyje JAV. Aš tai galvoju, ar tai buvo kažkoks tai raktas į paranoją? Kas paskatino tokią frazę parašyti, tarsi uh, dvėjojama dėl Europos, kuri stipri, vieninga, kuri dalyvauja lygių partnerių partnerystėje su partnerė už Atlanto. Ir iš tikrųjų čia tik tai galvojama apie Amerikos hegemonijos sustiprinimą. Tarsi Europos pusė kaip ir abejoja, ar jie tikrai yra patikimi. Uh, tvirti, vieningi partneriai. Jeigu iš tikrųjų mes esame susiskaldę ir bejėgiai, tai iš tikrųjų tuomet e, viskas kaip ir atitinka tuos interesus ir tada mm, mes ir galvosime, kad amerikiečiai nori ant mūsų tarsi pasilipėti kaip ant tramplino ir užvaldyti visą pasaulį. Aš nežinau, tokia gana keista čia psichologija tarsi prasiskverbia. Uh, Ar jūs sutiktumėt, kad čia yra kažkokių tokių minčių? Aš manau, kad kuo mes būsime vieningesni ir stipresni, tuo mažiau bus tikimybių, kad amerikiečiai mumis pasinaudos kaip tramplinų, nuo kurio pasišokėję jie galės dominuoti visame pasaulyje. <clears throat> E Ačiū, poniai Letford. Ir dabar pradėsime tikras diskusijas. Turime aštuonis norinčius pasisakyti, kadangi mūsų svečių, e, svečio laikas yra ribotas, aš labai prašau visų e, pasisakyti neilgiau kaip pusantros minutės ir užduoti konkrečiai savo klausimus. Francisco Mileman, kuris buvo pranešėjas. Ya tuve ocasión de estar en la presentación de su informe esta mañana cuando les. Ačiū pirmininkė. Kovo pabaigoje parlamentas patvirtino pranešimą dėl santykių su JAV, strateginių santykių Mes turime, aišku, rūpintis tokių santykių plėtojimu. Pastaraisiais metais panašu išiškėjo trys veiksniai šių santykių stiprinimo prasme, kad yra galvojama labiau apie pragmatišką, atviresnę partnerystę, daugia šališkumą, e, ypač e, praeitų metų gruodžio pirmąjį įsigaliojus naujai sutarčiai. Ir be to abi pusės puikiai supranta, kad yra nauji scenarijai, kaip jūs ir sakėte, kur iššūkiai jau yra ne vien tik tai karinio pobūdžio. Ir todėl e, juos reikia spręsti ne vien tik tai per karinės struktūras kaip NATO, bet reikia galvoti ir bendrai apie visam pasauliu rūpinčius klausimus ir juos spręsti kitaip. Aišku, kad viskas labai priklauso nuo dviejų partnerių, politinės valios, taip pat ir politinės valios iš JAV ir iš 27 valstybių narių. ES. Jeigu mes kalbėsime vieningai, aišku, kad veiksime efektyviau ir tai bus daug geriau, nei bus 27 e, atskiri santykių su JAV palaikymo keliai plėtojami. Uh, Turime dabar labai aišku, aiškę struktūrą, turime tarybos pirmininką, turime vyriausiai galiotinę. Jūs kalbėjote apie įvairias institucijas, tačiau kažkiek neigiamų minčių yra išsakoma apie ES, kalbama apie institucinę krizę. Ar jūsų manimų ES dabar yra tikrai, ar pergyvena krizę? Per favore. Ačiū. Pone Gomes, prašau, pusantros minutės neilgiau. Um, Ačiū už jūsų mintis, kurios skatina pamastyti sutikti su antra išvada, kad vienos valstybės narės nenorės to padaryti, todėl mums reikia um, kažkokios e, tarp vyriausybinės struktūros, kad galėtume mūsų įsipareigojimus galėtume vykdyti ir tuomet mes mūsų pajėgumai veikti stringa, pavyzdžiui, dėl Graikijos ar kitų esminių problemų ir kur mūsų bendradarbiavimas su JAV galėtų duoti didžiulės naudos, pavyzdžiui, su mm, kova su mokestiniais rojais, offshore'inėmis zonomis. Aš sutinku. JAV turi sutikti, kad pasaulyje reikalingas daugiašališkumas, bet ir ES turi sutikti, kad reikalingas daugiašališkas požiūris ir priemonės. Tai yra, kad mes turėtumėm siekti sustiprinti jungtinės tautas ir ES pagal Lisabono sutartį nepakankamai padarė, kad paskatintų Junktinių tautų saugumo tarybos reformą. To, tai yra būtina, kad būtų užtikrintas daugia šališkas problemų sprendimas. Tai aš apgailėsau dėl to. Kitas dalykas, politinis nepriklausomumas nebūtinai reiškia ir nebūtinai reikalauja karinio nepriklausomumo. Uh, Aš iš to, ką aš matau, šias, šiandienos pasaulyje vis tik tai galvoju, kad ES neturėtų baimintis e, ir neturėtų sakyti stiprinti savo karinius raumenis. Na, nebūtinai gal dėl tiesioginių paskaičių, bet būtent dėl to, kad būtų galima sustiprinti daugia šalių sprendimus, e, taip pat ir ES lygmenių. E Žodis suteikime poniai Neits. Pusantrą minutės. Prezidentas, e, pirmininkė, kolegos, aš norėčiau padėkoti mūsų Europos organizacijos nariams už jų indėlį į mūsų diskusiją apie tai, kaip galima būtų keisti ES ir Junktinių Amerikos valstybių santykius. Be abejo, šiuo metu ES vis dar prisitaiko prie naujų aplinkybių, kurios susidarė įsigalios Lisabonos sutarčiai. Mes žinome, kad turi būti sukurta išorės santykių tar, tarnyba, tačiau jos dar nėra. O pasaulis nestovi vietoj, jis nelaukia, kol mes įspręsime e, visas savo vidinės problemas ir po to gražiai, didingai įžengsime į pasaulio areną. Mes turime ir dabar pasinaudoti savo privalumais. Ir jūs tai ir darote. Tai akivaizdu iš jūsų ataskaitos. Mes turime kritiškai save vertinti. Aš manau, kad mes, ES, turėtume pradėti formuoti gerą, senamadišką ūsinio santykių politiką. Turime nustoti kalbėti apie mus kamuojančias problemas. Ta mokame daryti labai graži, gražiai, labai gerai, tačiau visiškai negebame spręsti šių problemų. Antra, ir tai bus paskutinė mano pastaba, pirmininkė. Ir aš turiu beje sugašti vieną sakinį, tai pasakydama, jūs mane privertėte tą padaryti. Kai rengėme rengiamės e, daugia šalėms dėryboms, turime suvokti, kas svarbu yra ne vien susitarti tarpusavį ir po to atvykti į kokią nors konferenciją. Šiuo atveju aš kalbu apie Kopenha Kopenhagos konferenciją. Turime galvoti apie tai, ko siekime, nes e, Kopenhagoje nesugebėjome nieko pasiekti būtent dėl to, kad nesugebėjome pateikti vieningos pozicijos. Dėkuoju Jums už Jūsų kantrybę, pirmininkė. L'onorevole Losing per un minutę e mezzo. Losing Berg. Ačiū. Pirmiausia, procesinis klausimas. Aš neturiu šio dokumento raštu. Matau, kad kiti cituoja. A, yra prie salės padėtas dokumentas. Ačiū. Taigi tas prieštaravimas politinė priklausomybė, karinė priklausomybė. Atkreipčiau dėmesį kad politinis savarankiškumas ir karinis savarankiškumas turėtų būti traktuojamas naujosios NATO strategijos kontekste. Kaip bus su NATO konsensusu ir kaip ten politinis bei karinis savarankiškumas e, įmanomas, kai iš tiesų egzistuoja milžiniška karinė priklausomybė. E, Joe Bidenas, JAF viceprezidentas, labai aiškiai pareiškė, kad yra pasirengęs prisimti e, JAF didesnį atsakomybę, bet turi e, sąjungininkai padėti ir tokiu atveju bus galima mm, imtis karinių veiksmų, jeigu kitos priemonės nepadės. Ar Tai nereiškia, kad e, JAV ragina ES aktyviau dalyvauti išsaugant e, pasaulinę tvarką, ar tai negresė ginklavimuose Europose. Be to, JAV kritikuoja, kad e, europiečiai nepakankamai gynybą investuoja, 2 procentai BVP turėtų būti investuojami, bent tokie siekiai yra. Taigi, kaip Jūs žvelgiate į tokius skaičius atsižvelgiant į augantį skurdą Europoje. Eh, Paskutinis kalbėtojas, bet suteiksime žodį ponui Skopą atsakyti į klausimus. Pusantros minutės ponui Butikov. Ačiū ponė pirmininkė. Amerikiečiai turi pirmą taikų prezidentą, kuris E, pasižymė to, kad transatlantinius santykius e, vertina labai pragmatiškai, mažiau sentimentaliai ir be nostalgijos. Todėl europiečiai turėtų atsisakyti tų sentimentų bei e, pakeisti savo poziciją, pažvelgti į politiką realiau. Transatlantiniuose santykiuose yra tam tikra dialektika, kuri rodo, kad jų svarba išauga tuo metu, kai abi pusės praktiškai suvokia, kad savo veiksmuose už transatlantinės sąjungos ribų vieni kitiems padeda. Europiečiai visuomet abejoja, visuomet kalba amerikiečiai kaltina, kad pareiškimų daug iš Europos, bet e, veiksmų mažai. Todėl norėčiau paklausti, dėl to, ką jūs sakėte ir gal ką aš neteisingai supratau. Ar tai iš tiesų reikia rūpintis, kad jei, ja, kad jei mes aktyviai bendradarbiausime su JAV, jie vėl primės pasauliui savo darbo tvarkę, uh, Ir po to jūs sakėte, kad vakarai neturi prisimti lyderystės, o jeigu ne vakarai, tai kas? Tai apskritai tos lyderystės reikia ir kas ją turėtų prisimti? Dėkuoju, pirmiausia, suteiksiu žodį Notre Europe organizacijos atstovui ir po to kitiems mūsų svečiams, kad jie atsakytų klausimus. Aš sureaguosiu į kai kurias išsakytas pastabas. Uh, ir atsakysiu į kelias klausimus, o po to ponas Devinjon atsakys į likusius klausimus. Vienas iš klausimų buvo susijęs su tuo, kad ataskaitoje kalbama apie tai, kad mes negalime visuomet remtis vien valstybėmis narėmis ir pasikliauti jų galiomis. Globalizacijos sąlygomis mes susidurime su paradoksu, kai vienos valstybės galios silpsta, kad e, viena šalis savo jėgomis nesugeba spręsti nūtinius iššūkių ir netgi kartais apginti savo suverenumo. Ir aš manau, kad e, tai pasakytina apie visas pasaulio šalis. Iš praeitų dešimtmečio patirties žinome, kad net ir pačios galingiausios ir turtingiausios šalis, pažiūrėjau, tokios kaip e, Junktinės Amerikos valstijos, e, nėra atsparios šioms problemoms. Ir šie ataskaita ir buvo parengta atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybės. Paskutinis kalbėtojas kalbėjo apie vieną svarbų dalyką, jį minėjo ir pane Gomeš. Tai yra ES e, nesugebėjimas veikti tuomet, kai reikėjo prisidėti prie Junktinių tautų saugumo tarnybos reformos. Ir tai, kad ES taip pat e, nenorėjo kalbėti ir apie savo gynybos pajėgumų stiprinimą. Šie du dalykai yra tarpusavį susiję ir jie iš esmės e, jūs šios pastabos atspindi tai, kas pasakyta ataskaitoje. Mums reikia naujos pozicijos, naujo požiūrio. Ir kad jį galėtume suformuluoti, mums reikės pakeisti savo politiką kai kuriuose srityse. Kaip, pažiūrėjau, JAV pastaraisiais metais buvo priverstos persvarstyti, ar pasitikėjimo vien savo jėgomis strategija iš tikrųjų pasiteisina, atsižvelgiant į pastarojo dešimtmečio patirtį bei padarytas klaidas, kurias dabar reikės taisyti. Taigi aš visiškai pritariu jūsų, jūsų pastaboms. Tai tiek. Grazie, profesorė Padoskiopa. E... Dėkuoju, profesoriui Padoskopa. Vieną pastabą norėčiau pasakyti, po to suteikti žodį ponui Davinjonui. Dabar aš suteiksiu žodį ponui Kelam. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums ir dėkoju Jums pirmiausia už tai, kad Jūs labai praktiškai iškėlėte vieną svarbiausių nutinios klausimų. Jūsų ataskaita labai trumpa ir būtent dėl to praktinė prasme labai naudinga. Turėtume pagalvoti, kaip galėtume pasinaudoti savo trūkumais ir paversti juos savo privalumais. tą dar turėsime padaryti. Šumano sugalvota virš valstybinė dimensija dabar turėtų būti taikoma pasaulio mastu, sprendžiant e, viso pasaulio problemas. ES ir JAV santykiai. Kai kas yra pasakęs, kad ES ir JAV primena seną, nelabai savimi patenkinančių sutoktinių porą, kuri niekada neišsiskirs. Manau, kad mes turėtume paskelbti naują ES ir JAV solidarumo paktą. Ir turime kuo skubiau kurti transatlantinę rinką, kaip tą siūlė daryti parlamentas. Dėkuoju ponui Kelam. Toliau ponas Tala, Taler. Ačiū pirmininkė. Labai Jums dėkoju, dėkoju mūsų svečiams. Ir dėkoju Jums už Jūsų ataskaitą, kuri yra labai savalaikė. JAF yra didelė valstybė, tačiau jei pažvelgsime į bendrą vidaus produktą, pamatysime, vienam gyventojui, pamat, vienai šaliai, pamatysime, kad ES iš tikrųjų yra 30 procentų didesnė nei JAV. Toliau, artimieji rytai. Ar tai yra pasaulio problema, ar tai yra problema, kurią ES turės spręsti savo jėgomis? Aš esu įsitikinęs, kad būtent nestabilumas pasaulyje kursto ne, e, nepasitenkinimą Europą ir JAV. Ar, kaip Jums atrodo, mes galėtume bendromis jėgomis su amerikiečiais spręsti e, artimų rytų problemą? Gal reikėtų pasikliauti NATO struktūromis? Dėkoju ponui Taleriui, ponas Vandalen. Pone pirminkė, jei Jūs pažvelgsite į JAV uh, ES ūsinio e, politiką, pamatysite, kad tik tai dvi ES valstybės narės yra nuolatinės e, e, Junktinių tautų saugumo tarnybos narė, tarybos narės. Ir šios šalis niekuomet nesutiks ne, ne, atsisakyti savo narystės saugumo taryboje. Tai kaipgi mes galėsime suderinti jų veiksmus su ES noru kalbėti vienu balsu. Toliau, Apie ką mes galime kalbėti, jeigu ES nėra pasiruošusi siūsti savo karius į JAV, jeigu mes nesugebėme dėl to susitarti. Taigi, kol nesugebėsime to padaryti, tuomet negalime ir kalbėti apie e, lygius santykius, lygiai teisės santykius su JAV. Ką Jūs apie tai manote? Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį ponui Devinjonui, kuris atsakys į antrą klausimų raundą. Dėkuoju. Uh, Ačiū pirmininkė. Kaip galima greičiau pasistengsiu atsisakyti, atsakyti dėl tramplinų. Nežinau, ką mes bandome čia pasakyti. Yra tai, kad ta karikatūra, kaip mes vaizduojami, ai, ką mes darome su Amerika, nėra tvirtai paremta tuo, ko mes realiai siekiame. Karikatūra būtų, jeigu mes būtumėm suprantami tik tai, kaip bandantis um, pridengti, kad turime dominuojančias pozicijas. Tai neobjektivu. Visa, visa ataskaita yra paremta tuo ir čia aš atsakau ir į kitus klausimus, kurie su tuo susiję. Yra paremta tuo, kad daugia šaliame pasaulyje reikalingi indėliai iš kitų partnerių. Ir į tokius indėlius turi įsiklausyti kitos šalis, kitos pusės. Šiandien negali būti diktato kuris būtų tiek stiprus, kad būtų galima išsireikalauti kitų šalių indėlio. Dabar sugrįšiu prie Kopenhagos minutiai. Kopenhagos konferencija, e, štai manau, nebūtų buvusi surenkta, jei ES nebūtų parodžiusi ryšto ir įdėjusi indėlio. Kopenhagos konferenciją reikėtų vertinti taip. Tai, kas iš jos gaunama, turėtų prilikti tam, ką iki šiol mes turėjome. Tai būtų kolektyvinis sutarimas su kolektyviniais įsipareigojimais ir galimybė įvertinti, kaip tie kolektyviniai įsipareigojimai po to buvo įvykdyti. Ir Kopenhagoje buvo aišku, kad dauguma kitų šalių nepritorė tokiam požiūriui ir norėjo kitokio požiūrio paremto dėrybomis dėl jų interesų, E, tos šalis nesutiko, kad daugia šalis sprendimo kelias yra tinkamiausias. Taigi mes suvokiame, kad galbūt mes turime kitus įtikinti vis tik tai, kad reikia laikytis daugia šališkumo principo. Tačiau mums tai pavyks padaryti tik tuo met, jeigu e, jie prisidės prie tos daugia šalės sprendimo filosofijos taisyklių. Uh, Jeigu mes nedarysime to, ką darime daugelį metų, iš tikrųjų tai turi būti pakeista. Ir e, pagrindinė gyja visoje ataskaitoje yra ta, kad šiandien niekas negali diktuoti visam pasauliu. Kita vertus, jeigu mes neturėsime tam tikrų taisyklių, mes negalėsime išspręsti pagrindinių problemų. Taigi turime surasti pl platformą ir metodiką um, tokių problemų sprendimui. Ir čia, aišku, ES neturi būti nustumta iš šona. Amerikiečiai irgi turi suvaidinti visą vaidmenį. Tik jeigu mes, europiečiai ir amerikiečiai, galėsime sutarti dėl visos eilės uh, tikslų, tai bus mūsų indėlis. Tačiau ne ne mūsų išvados. Tikrai tai bus mūsų naudingas indėlis. Mes nesam vaikai santykiuose su Amerika, tačiau mes turime sutarti, ko yra tikimasi, o ne tik sėdėti ir laukti, kad tai būtų padaryta, kaip kad praeitie yra buvę kas galbūt netaip įdomu apie tą praeitį kalbėti. Dabar dėl to klausimo, kuris buvo užduotas dėl vidurio rytų. Ar abi pusės turėtų padir, e, įdėti daugiau pasangų dėl vidurio rytų? Taip. Šiandien turi būti geriau pasidalyta darbais. Europos Sąjunga e, labai prisėda prie fin, teikdama finansinę pagalbą, gelbėjimo pagalbą. E, JAV stengiasi įtikinti Izraelį, kad reikia sutarti. Uh, Tačiau tai yra e, dvi atskiros operacijos. Niekas nenaudoja to sverto, kurį galėtų panaudoti. Ir todėl aš manau, kad mes turime nuveikti daug daugiau. Ir aš sutinku su, tuo, su ta pastaba, kuri buvo pasakyta, kad e, to vidurio rytų problemos ilgalaikis neišsprendimas, aišku, sustiprina tą nepopuliarumą visų veiksmų, kurie ateina iš vakarų. Nes kaip jūs puikiai žinote, šiais klausimais įvaizdis yra daug svarbiau nei realybė. Taigi iš principo mes labai daug pralaimime dėl to, kad nėra tos taikos įvairiose valstybėse ir dėl to, kad yra būtent taip vertinamas tas darbų pasiskirstimas. Taigi tai labai svarbus klausimas. Pone Neits, klausė ir mes aiškiai tai pasakėme savo ataskaitoje, kad nors mūsų retorikos kokybė yra labai gera, jos nepakanka. Tikrai nieko neįtikinsi žodžiais, reikia įtikinti darbais, tikslais ir rezultatais. Ir dabar, kai mes turime reikiamas priemonės, kurias mums suteikė Lisabono sutartys, mes nebeturime pasiteisinimo. Mes negalime pasakyti, kad norėtumėm kažką padaryti, bet neturime priemonių tai padaryti. Atėjo tiesos momentas. Mes turime priemonės, ką mes dabar norime su jomis padaryti. Ir tų priemonių galiojimas e, bus tik tai tiek geras, kiek jos leis mums pasiekti tikslų. Taigi situacija yra aiški, Ir dabar mes turime nuspręsti, ką mes norime padaryti ir ko nenorime. Neišvengiamai, neišvengiamai efektyvumas reiškia pasidalymą. Neįmanoma apibriežti tokią poziciją, kuri te būtų 27 valstybių narių pozicijų suma tai nebūtų bendra pasidalyta, bendrai išpažįstama pozicija, tai būtų tik tai inventorizacija. Taigi visų pirma, mes turime pradėti mūsų diplomatinio, politinio uh, korpuso fronto linijose. Mes turime ieškoti visų pirma sprendimų savo europinėje sferoje ir tada toje sferoje. Taigi tas sutikimas pasidalyti dalimi to suvereniteto, kurį mes turime, kadangi individualios uh, akcijos jau nebepakankamos yra, yra labai svarbu. Toliau. Ar mes baiminamės vienašališkų veiksmų? Mes baiminamės tik tai vienašališko mm, neefektyvumo. Nes tikrai čia tuomet labai sukūriamas didelis miglotumas, neiškumas dėl to, už ką mes pasisakome ir kas e, mums yra svarbu. Dėl gaidų aš nežinau, mm, ar, ar yra tiek daug bendrumų tarp JAF ir Kinijos, kad e, partnerystė būtų ilga. Tačiau uh, Labai svarbu, kad JAV pasakytų, ką, ko nori ir ko nenori, kad nebūtų jos nepasirengusios įsipareigoti. Ir pabaigai dėl saugumo, saugumo išlaidų ir taip toliau. Ką mes bandome pasakyti savo ataskaitoje? Jūs, aišku, perskaitysite tą ataskaitą, bet aš pabandysiu dabar padaryti tokią rezumį ne dėl to, kad yra saugumo priklausomybė nuo JAV, kad mes automatiškai turime sutikti, jog turi būti ir politinė priklausomybė nuo JAV. Tai jau yra pareiškimas. Toliau mes žengėme dar vieną žingsnį į priekį. Ar mes turėtumėm sutikti su karinė priklausomybė nuo JAV? Čia mes sakome ne. Tačiau, kuomet rengėme tokią ataskaitą, turime pradėti nuo to, kur mes esame, turime pasakyti štai, kur mes esame ir štai, kur mes norėtumėm nueiti. Nes jeigu mes tik jeigu tik, žmonės, jeigu tik mes sakysime, kad mes norime ten nueiti, bet nepasakysime, kokia dabartinė situacija, žmonės sakys, na, tai gerai, bet kadangi to neturime, tai nieko ir nepadarysim. Mes turime aiškiai pasakyti, kad dėl tos priklausomybės politinės ir saugumo priklausomybės, ko mes norime. Prieš penkerius metus niekas turbūt čia nebūtų patikėjęs, kad Vokietijos pajėgos bus kažkur tai užsienio valstybėse kartu su NATO, vyks į transatlantinę erdvę, kartu į Afganistaną, gal į Balkanus, netgi galima tai diskutuoti. Taigi, pažangos pasiekta. Nepakankamai, Tačiau jau pakankamai, kad mūsų ataskaitoje nereikėtų kalbėti apie iliuzijas. Mes savo ataskaitoje kalbame tik tai apie tai, ką galvojame, kas įmanoma būtų pasiekti. Mes kalbame apie koncepciją, o ne, tai, ta ataskaita nėra aprašymas, ką reikėtų padaryti kiekvieno konkrečio atveju. Tai yra aprašymas, kur pasakoma, kodėl. Jeigu mes norime dalyvauti besikeičiančiam pasaulyje, tai tuomet partnerystė su JAF yra reikalinga, tačiau, aišku, po to jau reikia galvoti, kaip tą partnerystę formuoti štai ką mes bandėme sudėti į tą ataskaitą ir aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus, na bent tiek gerai, kiek sugebėjau. Ir kaip ir kolegos, labai džiaugiuosi šią galimybę aptarti mūsų nedidelę e, ataskaitą. Ačiū. Nepaprastai įdomus susitikimas. Manau, kad klausimai parodė, jog ši tema yra labai svarbi. Europa turi išsivaduoti nuo priklausomybės nuo NATO, turi būti sukurta tikra ES ja, partnerystė, Europos integracijos tikslai turi paisyti e, nacionalinio suverenumo intereso. Galų gale turi baigtis rytų ir vakarų epocha. Reikia pereiti į daugia šalių santykių etapą. Taigi, ačiū Jums, galime tęsti darbą bei iškart pereiname prie balsavimo. Taigi, balsuosime dėl makrofinansinės pagalbos Ukrainai. Taigi, prašau parengti savo elektroninės balsavimo e, korteles. Įdėkite į aparatus savo korteles, kadangi nedelsdami pradedame balsavimą. Jeigu uh, kažkas pamiršo kortelę, e, suprantu, kad per keletą sekundžių vargiai spėsite subėgioti ją pasiimti. Pradedame nuo pirmo pakeitimo, pranešėjo pakeitimas dėl pirmos konstatuojamosios dalies už e, prieš susilaikė patvirtinta. Toliau devintas pakeitimas už prieš Atmestas. Toliau antrasis pakeitimas už, prieš, patvirtinta. Norima pasitikrinti, prašom, dėl antrojo pakeitimo elektroniniu būdu balsuojame, prašome balsuoti. Dar keletą sekundžių palauksime, kol balsuosite. Tikrai prašau ne, nesupainioti kortelių ir nedėti kreditinių kortelių, kod ir kokios jos bebūtų, taigi už 38 prieš 16, 6 sulaikė patvirtinta. Dešimtasis atkrenta, trečiasis pakeitimas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis už prieš susilaikė patvirtinta. Penktasis už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis už prieš susilaikė patvirtinta. Septintasis už prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už prieš susilaikė patvirtinta. 11 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau elektroniniu būdu balsuosime dėl viso dokumento. Prašome balsuoti. 61 kolega balsavo, už 57, 4 susilaikė, niekas nebalsavo prieš. Sveikinu pono pranešėją, o tom baigiame šiandienos balsavimus. Colleghi, torniamo ai nostri lavori. Mėly kolegos, teskime darbą. Dabar mūsų antroji šiandienos diskusija. apie pono Salafrankos pranešimą ES ryšių su Latinų Amerikos strategija. Vasario ketvirtąją vyko pirmasis pasikeitimas nuomonėmis, balsavimas numatytas rytujui. Be atidėliojimų norėčiau e, jūs, jums štai ką pranešti. Iš karto suteiksiu žodį ponui Solafranką, kadangi jis pranešė turės dar ir kitų įsipareigojimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pažymėti, kad Sí, gracias, señor presidente. Eh, simplemente quisiera decir que he estudiado. Dar kartą ačiū, ponė pirmininkė. E, taigi tikiuosi, kad e, pakankamai atidžiai išnagrinėjau visus pakeitimus bei pasiūlymus pateiktus dėl mano pranešimo. Pabandysiu suderinti visus juos, kiek tai įmanoma, kiek tai atitiks bendrąją mano pranešimo filosofiją. Šis pranešimas neprasideda nuo nulio, tą jau minėjau per praėjusią diskusiją, mes remiamės praėjusiomis dokumentais, rezoliucijomis, kurias parlamentas yra patvirtinęs šiuo klausimu, bet to įvairiausių viršūnių sustikimų išvadomis bei rezoliucijomis. Todėl norėčiau pažymėti, kad socialistų pakeitimams beveik visiems galiu pritarti šešėlinis pranešėjas stengiasi e, pakeisti tam tikras formuluotės ir netgi savo formuluotės, kad jos labiau atitiktų bendrą pranešimo filosofiją, tas pats galioja ir Aldė e, frakcijai, daugumai pakeitimų pritariau, o dėl kitų frakcijų pritariu tiems pakeitimams, kurie man atrodė e, reikalingi, protingi, paliečia svarbius klausimus bei padės sustiprinti bendrą pranešimo signalą. Dar norėčiau aptarti kai kuriuos pakeitimus. Jie buvo pateikti. Atsižvelgiant į tam tikrus uh, hmm, pranešimo ypatumus, kaip kad e, jis turėtų būti trumpas, buvo paliesti kitokie klausimai, kaip regioninė strategija, lygios teisės, socialinis teisingumas, taip toliau ir panašiai. Šiuos pakeitimus aš įtraukiau kai, savo pakeitimais e, jau arba e, kitų kolegų pakeitimais, kuriems pritariau. Ties du, ties dviem aspektais norėčiau susikoncentruoti. Pirmiausia, reiktų panagrinėti e, tuos aspektus, kurie susiję su ES ir Kolumbijos bei Peru susitarimais. Techninės diskusijas e, šiais klausimais jau baigėsi. Čia pažymėsiu, jog ponai Menetervalijo, ponė Weber, e, liberalų, žaliųjų, šešiliniais pranešėjais buvau susitikęs, kalbėjausi, tačiau ne visi dar turi prieėmę galutinę poziciją. Taigi mes susitarėme, kad padarysime tokią pat nuorodą kaip kažkada Albertinį pranešime visis nuorodos į specialiai įgaliotinę, man primtinos, dėl lygių teisių taip pat, kai kurie pakeitimai pagilina mintį. Tuo pat metu egzistuoja dar vienas klausimas, kuris sukels prieštaravimų. Būtent klausimas, kad komisija šiuo metu galvoja sukurti privatu bei viešo bendradarbiavimo būdu suburtą fondą. Vieni sako, kad toks fondas turėtų būti tik viešas, siekdamas išvengti nuomonių skirtumų komitete esu pasirengęs pateikti kompromisinių pakeitimų būtent, kad mes kalbėtumėme apie fondo sukūrimą, bet nesakytumėme apie jo teisinį pobūdį nežodžio. Kolegos greičiausia atkreipdėmėsi, kad jei pranešėjas teigia, jog sveikina komisijos komunikatą, tai bent viena frakcija turės visiškai priešingą nuomonę, būtent apgalestaus, kad toks komunikatas atsirado. Aš savo ruoštų kiek tik įmanoma stengiuosi bendradarbiauti su visais, esu pasirengęs e, siekti sėkmingo rezultato per balsavimus, siekiu užtikrinti kiek įmanoma platesnį konsensusą. Manau, mes judame teisinga kryptimi, Aišku, daug dar galime nuveikti. Pone Liulačiak, žaliųjų šešėlinė pranešėja, mane informavo, jog dar neturi pakankamai laiko susipažinti su kompromisiniais pakeitimais. Esu pasirengęs su jie dar kartą susitikti, visas abejonės išsklaidyti. Pasistengsiu iš visų jėgų e, bei informuosiu ją, kiek įmanoma, daugiau apie šį pranešimą. Būtų tiek, ačiū. Dėkuoju, ponas Lafranka, už jūsų žanginį žodį ir už tai, kad jūs nori bendradarbiavate su visais. Menendės Dalvarė norėtų taip pat pasisakyti, prašau. Labai dėkuoju, pirmininkė. Be abejo, aš jau praeitėje e, sveikinau pranešėją Mes e, kartu dirbame ne pirmą kartą, turime nemažai bendradarbiavimo patirties ir pranešėjas atsižvelgė mano pakeitimus, jis jam, jiems pritarė. Taigi aš apie juos nekalbėsiu, aš tiesiog norėčiau priminti kolegoms, kad e, šis pranešimas yra susijęs su mūsų komitetu ir apskritai viso Europos parlamento pastangomis atkreipti daugiau dėmesio į Lotynų Ameriką bei būtinybė plėtoti strateginius santykius su Lotynų Amerikos šalimis. Tai, tai, kad mes turime skatinti Lotynų Amerikos šalių institucijų bei ES atitinkamų institucijų bendradarbiavimą. Labai svarbu yra tai daryti, kadangi ne visi Europos e, Sąjungoje uh, ne visi piliečiai ir ne, ne visos vyriausybės e, žino, kas vyksta Latino Amerikoje. Daug kas net neįsivaizduoja, kokios problemos krečia Latino Ameriką ir kokio masto jos yra. Šios problemos neišnyks ir manau, kad mes turime pasinaudoti jomis ir jas traktuoti kaip naujas galimybės patobulinti mūsų santykius Be to, manau, kad tiek ES e, valstybės narės, jų vyriausybės bei piliečiai turėtų daugiau dėmesio skirti Latino Amerikai. Pirmiausia, dėl mūsų siejančių kultūrinių tradicijų. Nes tai yra, ko gero, vienas e, iš tų pasaulio regionų, kuris e, yra labiausiai linkęs bendradarbiauti su ES. Dėkuoju toliau, ponė Janaku. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Mūsų pranešėjas yra šio klausimo ekspertas. Jis yra svariai ir praeitėje prisidėjęs prie santykių su Latino Amerika plėtros. Ilgai nekalbėsiu. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad aš nepateikiau jokių pakeitimų, tačiau man labai rūpi mūsų kultūros, kultūrinis dialogas. Ir man atrodo, kad apie jį nekalbama pakankamai pranešime. Komisija pastaruoju metu ėmėsi tai šiokių tokių veiksmų ir e, yra sveikintinė, tačiau aš manau, kad pranešėjas galėtų skirti daugiau dėmesio kultūriniams santykiams savo pranešime. Uh, Ir gal reikėtų net ir pateikti atskirą pakeitimą. 90-metyje, kai aš dirbau jau šiame parlamente, kai kurių šalių režimas vis dar buvo diktatoriškas ir joms reikia nemažai pastangų tam, kad jos pasikeistų. Mes stebime įvykius ir matome, kad daug kas vyksta Latino Amerikoje. Ir kolega jau sakė, kad Latino Amerikos civilizacija, kultūra ir tradicijos yra labai artimos mūsų kultūrai. Ir aš manau, kad mes turime visai šiais bendrumais, ypač kultūri, kultūros bendrumu pasinaudoti. Dėkuoju, ponas Tenukas. Oh, there we go. Thank you, Chairman. Sorry about that. Dėkuoju pirminkė ir atsiprašau už e, tai, kad kiek kuris laikas nesugebėjo jungti mikrofono. Dėkuoju pono Silafranką už jų pranešimą. Da, jis yra labai įdomus, aš jį perskaičiu ir šiuo metu skaitau kompromisinius pakeitimus. Jų yra labai daug. Europos parlamente ir Europos Sąjungo labai lengva yra pamiršti e, arba bent jau nekreipti pakankamai dėmesio strateginiams santykiams tarp ES ir Latino Amerikos. Per pastarąjį dešimtmetį, kai ES plėtėsi į rytus, kai turėjome spręsti rimtus e, uždavinius santykiuose su e, Vidurio Azija, Rusija, Kinija, visiškai pamiršome apie Latino Ameriką, nes e, iki plėtros rūpešių skiriame jai kur kas daugiau dėmesio. Ne, turime daugiau dėmesio, mes ir skirime pakankamai dėmesio Meksikai ir Brazilijai, kurios yra mūsų strateginės partnerės, tačiau neturime pamiršti ir Čilės, ir Kolumbijos, bei kitų šalių. Labai svarbu yra skatinti geresnius politinius santykius bei priekybą tarp mūsų žemynų. Turime nepasiduoti pagundai stabdyti laisvosios prekybos e, susitarimų pasirašymo procesą. Nes e, kai kas teigia, pažiūrėjau, kad Kolumbijoje yra pažydėjimas žmogaus teisės ir dėl to mes negalime pasirašyti laisvosios prekybos susitarimo su Kolumbija. Mano frakcija yra įsitikinusi, kad mes turime bendrų vertybių su Latino Amerikos šalimis ir kad mes turėtume stengtis įdėkti tose šalise e, demokrat, parlamentinės demokratinės tradicijas. Nes matome, kad e, dabar e, iškilo čiavizmo grėsmė ir net ši nauja ideologija plečiasi net ir paliečia net ir mūsų liberalus. Ir jeigu mes e, nebenadarbiausime e, pakankamai tampriai ir ne, e, nepertiksim savo demokratinių tradicijų, tuomet šie nauji reiškiniai gali tik tai pablogėti. Yra nemažai klausimų, kuriuos turėtume spręsti daugio šalių lygmenių. Tačiau ne viską Nes, pažiūrėjau, mano šalyje visa daugia šalė politika, pažiūrėjau, tokiuose sritise, sritise kaip migracija, tik tai skatina nepasitenkinimą Europos Sąjungą ir uh, tie pakeitimai, kurie yra susiję būtent su šiuo dalyku, yra nepriimtini mūsų frakcija ir mes balsuosime prieš juos. Kolega Weber, anche lui. Ponas Weberis ir po to Ondra. Pone Weber. Ačiū pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją. Jis parengė gerą, visą apimantį pranešimą. Ir aš suprantu, kad nemažai jam reikėjo padirbėti. Turime atsižvelgti į tai, kad buvo pateikta daugiau nei 120 e, pakeitimų. Taigi dirbti nėra lengva. Mes kalbame apie pranešimą, kuriame kalbame apie ES strategiją plėtojant santykius su Lotynų Amerika. Ir manau, kad e, kai kuriuose pakeitimuose išsakoma per nelik daug labai smulkių detalių reikalavimų, kurie netu, neturėtų būti atspindėti tokiame dokumente kaip strategija. Mes kalbame apie liberalės vertybės, mūsų bendras vertybės, apie e, lygių galimybių, teisų skatinimą, apie žmogaus teisės. Puiku, mes turime nepamiršti, kad Europos Sąjunga propaguoja regioninio e, bendradarbiavimo filosofiją. Negalime pamiršti apie visas e, Latino Amerikos šalis, nes kai kurios iš jų nelabai nori bendradarbiauti su ES. Manau, kad labai svarbu yra skirti pakankamai daug dėmesio Latino Amerikai ypač kai kuriuose sritise, tokiuose opiuose kaip e, migracija. Vidurio ir Pietų Amerikos šalis e, dažnai nori, kad ES taikytų atviresnę e, migracijos politiką jų atžvilgių ir negalime uždaryti durų Latino Amerikai. Svarbu taip paskatinti ir geresnį švietimą, geresnį užimtumą, aukštesnį gyvenimo kokybę. Ir tuomet, jei sugebėsime pasiekti visų šių tikslų, e, nebus tiek daug norinčių išvykti iš Latino Amerikos. Vėlgi mes puikiai bendradarbiavome su pranešėju ir su socialistų frakcija, taigi dėkoju Jums už tai. Pone Lunaček, žaliųjų frakcijos atstovė. Um, Ačiū pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo procedūrinio aspekto dėl pakeitimų. Visuomet man rūpėjo procedūra visų pirma, o po to aš kalbėsiu ir apie turinį. Esu parlamento narė jau kuris laikas dirbau Austrijos parlamente dešimt metų, dalyvavau dėrybose dėl įvairių tarptautinių sutarimų. Taigi šį kartą pranešėjas ponas Salafranka turėjo kalbėtis ne vien tik tai su didžiausiamis frakcijomis, bet taip pat ir su žaliųjų frakcija. Pavyzdžiui, tai neatsitiko ir aš dėl to apgailestauju. Vakar kreipiausi į jį ir klau, paklausiau, kaip bus su kai kuriais iš kompromisinių pakeitimų. Ir visų pirma, gavau iš Melindės kompromisinius pakeitimus, o tik po to aš pranešėjo. Taigi labai apgailę stauju, kad buvo laikomasi tokios procedūros, kad nebuvo realiai vedamos diskusijos m, mm, ieškant tikro kompromiso, o, ne, o, o kad buvo tik, iš tikrųjų viskas daroma paskutinė akimirka. Tai buvo, būtų toks mano įžanginis gal pareiškimas, nes tai yra mano pozicija ir žaliųjų frakcijos. Uh, um, poziciją, kad santykiai su Latino Amerika, su Karibų jūros valstybėmis yra labai svarbus ES. Aš pati turiu daug mm, politinės patirties, e, ryšių su pilietinė visuomenė Latino Amerikoje ir taip toliau. Ir aš norėčiau, kad Europos parlamentas renktų tokius pranešimus, kurie tikrai atspindėtų viso parlamento arba bent jau kaip galima didesnės politinės daugumos poziciją, o ne vien tik tai didžiausių dviejų frakcijų poziciją. Taip, aišku, aš suprantu, kad jie sudaro daugumą tarpusavė, tačiau aš norėčiau kreiptis į visus ir paprašyti, kad ateityje, kai bus politinės dėrybos, kad būtų įtrauktos visos frakcijos. Tai būtų mano toks pageidavimas ir mano toks įžanginis pareiškimas. Dabar dėl turinio, dėl detalių. Uh, labai vertinu tai, kad panas Lafranka vis tik tai įtraukė kai kurias mintis, kurias aš pati ir mano frakcija pasiūlėme. Pavyzdžiui, padaryti nuorodą į ES požiūrį dėl pagrindinių teisų hartijos bei dėl smurto prieš moteris. Labai svarbu, kad būtų kovojama su tuo. Taip pat e, nebaudžiamumo klausimas, nebaudžiamumo atmosfera, atmosfera vis tik tai vyrauja dar daugelėje Latino Amerikos valstybių valstybių. Kova su klimato kaita jis sutiko e, su daug griežtesnėmis formuluotėmis nei buvo jo pirminėme tekste. Taigi labai vertinu e, tai, kas buvo padaryta, aš būčiau norėjusi um, sudaryti ir daugiau kompromisų su juo. Apgailestauju, kad neturėjau galimybės išanalizuoti visų kompromisinių pakeitimų, kadangi juos tik gavau. Uh, Aš tikiuosi vis tik tai mes sutarsime ir dėl likusių pakeitimų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių konkrečių elementų, kur mes kalbame apie atsinaujančius energijos šaltinius. Taip pat ir kritikuojame e, stambes hidroelektrinės, kurios statomos ar, ar naudojamos e, kai kuriuose Latino Amerikos valstybėse. Pavyzdžiui, Brazilijoje yra projektų, kurie dar iš senų laikų yra eksploatuojami, jie yra pavojingi ir aplinkai, ir vietos gyventojams. Mes turime atlikti išsame, aš, išsamius tyrimus ir išsiaiškinti, ar tai yra vertingi projektai. Ir kalbame čia ne vien tik tai apie atsinaujančius energijos šaltinius, mes turime kalbėti ir apie mažiau teršiančius energijos šaltinius. Jūs galbūt galvosite, kad tai yra nedidelė detalė, niuansas tik tai, tačiau iš tikrųjų turime galvoti apie tai, ar bus remiama brandolinė energetika kaip kabutėse švari energijos šalty, rūšis, ar iš tikrųjų reikėtų galvoti, kad tai yra mažiau teršianti energijos rūšis. Aš kaip žaliųjų atstovė turiu atmesti tokias pozicijas. Tikrai brandolinė energetika mažna, leidžia sumažinti klimato kaitą, tačiau tai yra labai pavojinga energijos rūšis. Ir dar vienas dalykas, aš noriu pasiteirauti, panas Lafrankos, jis man sakė mūsų pokalbė, kad jis pasakytų už tai, kad būtų padaryta nuoroda į, į situaciją Meksikoje ir kitose valstybėse. Ir aš noriu dabar pasiteirauti, panas Lafrankos, ar jis įtraukė tas mintis, ar jos yra kažkur atspindėtos. Ir Dar vienas mums labai svarbus dalykas. 16 punkte, punkte jis e, kalba apie dėrybas dėl asociacijos sutarties su, su Centrinė Amerika ir čia terminas yra iki Madrido vadovų sutikimo. Aš manau, kad čia reikėtų įtraukti įvairius žmonės, ne vien tik tai mūsų frakcijos atstovus, bet aš manau, kad daug kas parlamente pasakys, kad situacija Hondūrase tikrai turi būti paskelbta kaip neteisėta, netitinkanti įstatymą ir rinkimai turi būti paskelbti neteisėtais. Aš neįsivaizduoju, kaip mes galime toliau daryti su šia valstybe. ir kaip mes galime bandyti dar toliau dėrėtis dėl asociacijos sutartis, sutarties su Centrinė Amerika. Ir paskutinis dalykas, čia, kur panas Elefranka kalba apie tai, kad yra patenkinami užbaigtos dėrybos dėl daugia šalio sutarimo tarp ES ir mm, Andų valstybės. Mes turime galvoje Kolumbiją ir Perų, tačiau manau būtų svarbu pasakyti, kad apgailę staujame, jog asociacijos sutartis plat tai yra plačios asociacijos sutarties su visa Andų bendruomenė mintis jau nebe, nebevystoma. Uh, Aš tikiuosi, kad bus tolesnės dėrybos e, dėl pakeitimo. Aš žinau, kad bus balsuojama rytoj, bet aš tikiuosi, kad ateityje stengsimės parengti tokius pranešimus, kuriuose atsispindėtų visų Europos parlamento frakcijų pozicijos, kad būtų galima pagerinti santykius tarp ES ir Latino Amerikos valstybių. Ačiū poniai Lunačiak. Toliau Vilimaja. Šešėlinis taip pat. Lugar, yo quería decirle al señor. Ačiū. De compromiso las he recibido ahora. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau informuoti poną Salafrangą, kad kompromisiniai pakeitimai buvo ką tik išdalinti pradėjus posėdžiui, todėl apie juos aš nieko negalėsiu pasakyti. Pone Salafranka, pripažinsiu, jog savo pranešime jūs baig... bandėte išvengti daugiausia ginčių sukeliančių klausimų, ginčių, kurie kyla ne tik čia parlamente, bet apskritai e, apsunkina mūsų santykius su Latinų Amerikos ir Karibų jūros valstybėmis. Jūs atsisakėte e, tos minties minties, kurie buvo apsėdusi ES, kad bet kokie priekybiniai santykiai turi būti priekybinio susitarimo dalis. Jūs puikiai išsisukote iš padėties, jūs tiesiog paminėjote tą aspektą, bet giliau nieko nepatikslinote. Pažymėjote, kad europiečiai turi e, vengti e, dalinti pažaidus bei mokyti e, tuomet, kai negali to daryti. Dirbu Euralate bei nuolat kenčiu nuo to, kadangi europiečiai mielai aiškina likusiai pasaulio daliai, kaip reiktų gyventi ir dirbti. Manyčiau, kad mes savo partneriams Latino Amerikoje ir Karibų jūroje bandome nurodinėti, kaip jie turi dirbti, kokios strategijas turi vadovautis. Taigi, ponė Salafranka, iš ties, jeigu mes kritikuojame, kritika yra pagrista, kritikuojama e, karinės išlaidas, turėtumėme tą patį daryti ir Europoje. Negalime mes apgalėstauti didelių karinių išlaidų Latino Amerikoje ir Karibų jūroje. Tuo tarpu, kaip pati ES gynyba išleidžia aštuonis kartus daugiau negu Latinų Amerika. Jeigu būčiau Latinų, iš Latino Amerikos ar iš kokios Karibų jūros salos, stebėčiausi, ko tie europiečiai nori, kadangi jų pačių išlaidos yra milžiniškos, jie turi masinių naikinimo ginklų. Tas mums nuolat primetama, primenama bei primetama. Galima sakyti, kad neturėtumėme mes mokyti bei pernelygą aštriai kritikuoti. Mano frakcijai suprantama, kad kai kuriuos dalykus reiktų įvardinti, kai ko negalima išvengti, pavyzdžiui, asociacijos susitarimo su Kolumbija. Reikia vykdyti politinį dialogą, bet Kolumbijoje žudomi profsąjungininkai, nes senai buvo rasta ta masinė kapavietė su daugiau nei 2500 žuvusiųjų, o vyriausybė sudaro sukarintos struktūros, kraštutiniai dešiniai ir panašiai. Negali taip tęstis. Žinau, kad kai kurie mm, parlamentarai taiko dvigubus standartus, kai prabylame apie žmogaus teisės. Aš taip nesilgiu. Taigi šis klausimas labai jautrus. Kita tema de facto pripažinimas e, parlamento bei prezidento rinkimų Hondūre. Ten įvyko karinis perversmas, šio perversmo pasiekmes sukėlė daug problemų. Ten žuvo žmonės, bei kita ko. Kaip galime dėrėti su vyriausybė, kuri buvo kėdė pasodinta ginklu? Latino Amerikoje bei Karibų regione labai jautriai reaguojama į priekybos klausimus, nes iškart turimas omenyje, e, turime omenyje laisva priekyba. Pavyzdžiui, Ekvadore buvo įvykdyta konstitucinė reforma, kuri draudžia pasirašyti e, laisvos priekybos susitarimus. Tas draudžiama Mm, dėl to, kad patirti su panašiais e, susitarimais Ekvadore labai prasta. Aišku, mes vertiname pono Salafrankos pastangas, buvo bandoma sukurti nusaikesnį pranešimą nei anksčiau, bet mūsų koncepcijos dėl dvišalės regioninės partnerystės e, yra visiškai kitokia. Mes norime nusiginklavimo, kad būtų kovojama su nedarbu, būtų ginamos vietos gyventojų teisės, vietinių gyventojų teisės, tūkstantmečio tikslai būtų įgyvendinami ir taip toliau. Taigi mūsų vizija, koncepcija visiškai kitokia. Žinoma, ponas Salafranka stengiasi išvengti pranešimo, kuris sukeltų daugiau aistrų vyksta dvišalės dėrybos tarp Lotynų Amerikos valstybių ir ES migracijos tema, e, susigražinimas, išdavi, e, išdavimas. Tokių problemų yra daug ir tikrai būtų gėda, jeigu mes jų nespręstumėme. Nors ES kartuoja kad mums reikia imigrantų dėl mažėjančio gimstamumo, per lyg dažnai migrantus prilyginame nusikaltėliams, visiškai be jokio teismo sprendimo galime aštuonis mėnesius e, juos laikyti uždarytus kokiame kalėjime ar sulaikymo stovykloje. Manau, jog vieną kartą mes turėtume panaik paprašyti panaikinti šitą e, sugražinimo direktyvą ir paskutiniai pasisakymai prieš komisijai, tariant žodį. Pone Munės de Urkisa, ačiū. Dėkui, ponui Salafranka. Mane pradžiugino kompromisiniai pakeitimai, jie leis parengti subalansuotą pranešimą bei aiškiai įvardins strateginius mm, prioritetus Latino Amerikoje bei Karibų regione. Žinoma, aš kompromisus dar atidžiau panagrinėsiu. Galim, kad rytoj pateiksiu žodinį pakeitimą dėl Čilės, jeigu mano mintis neatsiras kažkur uh, pranešime, ji jau yra, taigi reiškia savo laiką galėsiu panaudoti e, naudingiau. Džiugu, kad investicinis bankas minimas, mums reikia atsižvelgti į būtinybę atkurti Čilę. Susitarimas su Peru ir Kolumbija taip pat man aktualus. Gavome iš tarptautinės darbo organizacijos ataskaita apie darbuotojų teisės šiuose šalyse, konstatuota, kad padaryta didelė pažanga ginant darbuotojų teisės. Dažnai šioms šalims primetama, bent parlamente tas daroma, kad tokios teisės pažeidinėjimus, bet oficialiai patvirtinta, jog padėtis pagerėjo. Ponas Angerakis. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau labai trumpai išsakyti kelias pastabas. Pranešimas, kurį parengė ponas Franka, kalba apie tai, jog būtina privatizuoti ES Latino Amerikos santykius. Aš cituoju ir aš norėčiau paklausti jūsų, ką tai konkrečiai reiškia. Ar ta institucija, kuri prižiūrės, kaip uh, sudaromas, uh, sudaromas sustarimas, kaip jis yra gyvenimas, po to uh, gaus pinigų iš verslo. Uh, Taigi, iš esmės, mes kalbame apie santykių privatizavimą. Toliau. Kariniai ES ir Latino Amerikos santykiai. Tekste yra pastraipa, kurioje kalbama apie taiką ir saugumą. Man atrodo, 11 pastraipoje apie tai kalbama. Ten yra parašyta, kad mes turime bendromis jėgomis spręsti bendrus saugumo uždavinius bendras grės, atremti, turime kartu atremti bendras grėsmės. Latino Amerikoje dažnai manoma, kad mes keliame grėsmę šiam žemynui ir panašu, kad ir mes dažnai jų veiksmus traktuojame lygiai taip pat, taigi apie kokias bendras grėsmės mes kalbame. Toliau. Ar galima nepaminėti tai, kad ES visiškai neprimtinai elgėsi su Kuba? Viską, ką mes iki šiol darėme, tik tai padidino Kubos įtaką bei prestižą Latino Amerikoje. Ir šiame kontekste pranešimas apie migraciją yra visiškai neprimtinas. Mes kalbame apie tai, jog būtina normalizuoti migraciją tarp mūsų žemynų. O pranešime kalbama apie tai, jog būtina kurti santykius trikampio pagrindu ir nemanau, kad tai yra teisinga. Komisijos atstovas, panas Kastriu Kastrijos. Dėkuoju labai trumpai. Aš komisijos vardu norėčiau pasveikinti pana Silafranką, parengo šį pranešimą, taip pat sveikinu ir su to, kad jis e, nemažai padirbėjo tam, kad būtų susitarta dėl įvairių klausimų. Tai to, kaip jie yra išdėstume pranešime. Šio pranešimu Europos parlamentas svariai prisideda prie ES ir Latino Amerikos santykių stiprinimo, kaip e, e, beje jis darė jau ir praeitėje. Mes turime bendrą tikslą. Latino, būtina kelti Latino Amerikos įvaizdį ES valstybės narise ir ypač kreipti e, valstybių narių vyriausybių dėmesį į šį žemyną, kuriame gyvena vienas milijardas žmonių, yra 16 šalių. Taigi ES privalo turėti strateginę partnerystę su Latino Amerika. Pranešime, kaip ir mūsų komunikate, kalbama, jog būtina stiprinti vertybių sąjungą, remintis mūsų bendrą istoriją. Nes mes turime istorinį akį, jei galėčiau būtent taip įvardyti mūsų bendrą palikimą. Dabar leiskite, leiskite pakomentuoti kelis konkretesnius dalykus. Pavyzdžiui, regionų, regioninė integracija ir kaip ji vyksta. Politinis procesas, formuojant mūsų santykius su Andų bendrėje, tebe vyksta. Prieš dvi savaitės vyko Jungtinio Andų bendrijos ir komisijos komiteto posėdis. Šis posėdis buvo labai konstruktyvus. Ekvadoras taip pat pateikė savo prašymą prisidėti, dalyvauti dėrybose. Ta galėsime padaryti po to, kai baigsime techninio pobūdžio darybas su Peru ir Kolumbija. Taip pat reikėtų nepamiršti ir Hondūro ir tai, jog mūsų norą bendradarbiautis ir su Hondūru remia ir kiti regiono veikėjai. Turiu vieną prašymą. Mes būtume dėkingi, jeigu jūs pranešime paminėtumėt, kad mes e, e, reiškime solidarumą su Čilė. Pirmininkas e, dabar suteiksiu žodį ponui Silafranka, kad jis apibendrintų įvykusią diskusiją. Ir taip pat dėkoju Jums už tai, kad Jūs taip puikiai dirbot rengiant šį pranešimą. Ačiū visiems už indėlį ir už konstruktyvų, pozityvų požiūrį į šį pranešimą. Man atrodo, panas Meir labai puikiai apibendrino būtent tai. Kai eina kalba apie a, pagreitį, kurį norime suteikti strateginiams santykiams, pavyzdžiui, šiuo atveju su Latino Amerika, mums reikalinga vizija. Mums reikia į šalį atidėti tuos dalykus, kurie mus skiria ir dalyje mes čia parlamente turime galvoti apie tai, kas yra svarbiausia ir turime matyti viziją, platų vaizdą. Turime e, surinkti kaip galime platesnį konsensusą. Kadangi pasaulis globalizuotas, reikia bendro problemų sprendimo tokiame pasaulyje. Komet rengiau pranešimą šiam parlamentui ir tai darau jau ne pirmą kartą, dariau tai ir prieš kitus vadovus tikimus, aš stengiuosi nepradėti nuo nulio. Stengiuosi atsižvelgti į, į, į, kitolinę, į kitolinius veiksmus, į, į tai, kas buvo atlikta. Pavyzdžiui, dėl Eurolat e, pranešimas yra labai svarbus. Pone Dekaiser rengė pranešimą dėl taikos ir saugumo Hartijos Latino Amerikoje. Iš tikrųjų labai daug svarbių minčių yra išdėstytose pranešimuose, kurie atspindi Europos parlamento poziciją. Dabar norėčiau apžvelgti įveidžius dalykus, kurie buvo išsakyti. Pone Janako, dėkoju už jūsų gražius žodžius, taip pat už jūsų uh, kreipimasi, klausimą, gal galima dabar kažkokį tai žodinį pakeitimą pasiūlyti, tai būtų tai vienintelis variantas, ką galima būtų padaryti dėl kultūrinės dimensijos sustiprinimo mūsų santykiuose. Manau, kad mintis gera, labai gaila, kad mm, jūs nepateikite šio pakeitimo laiku, bet aš stengsiuos kažkaip tai išspręsti šį jums rūpimą klausimą. Pone Lunačik jautėsi nusivylusi, kad diskriminavau žaliuosius. Pirmininkė, iš tikrųjų, tai visiškai netitinka mano minčių ir jausmų ir manau, kad parlamento bendra patirtis tai rodo. Ir ponas Meijer pasistengė tai padaryti, kad būtų ga, kaip galima platesnis bendras konsensusas. Man atrodo, jeigu bandome išstumti mažesnės frakcijas į šoną, tai yra blogai. Ir manau, kad pranešėjo, kuris rengia pranešimą, pareiga yra būtent dirbti griežtai, tvirtai laikytis linijos, nes jeigu bandai visus pakeitimus įtraukti, tai tuomet pranešimas yra uh, tikras kratalas to, ko, ko nori kiekvienas, kad būtų įtraukta. Taigi mes turime stengtis užtikrinti, jog mūsų darbė būtų tam tikras kokybės uh, lygis, profesionalizmo lygis, kad, ne, kad iš mūsų niekas nesijuoktų. Man kaip pranešėjai būtų buvę lengva pasakyti gerai, įtraukim ir šį, ir tą, ir aną. Tačiau manau, kad uh, ne tai yra svarbu. Svarbu yra išlaikyti pagrindinę liniją ir dvasę. Pane Lanačiak sakė, kad uh, kompromisiniai pakeitimai pakeitimai pateikti labai vėlai, bet iš tikrųjų mes dirbame iki 11 vakaro ir buvo kitų kitų šešėlinių pranešėjų, iš kitų frakcijų, ne visi į mane kreipiasi, bet kai jūs į mane kreipėtės, aš tikrai parodžiau suinteresuotumą bendradarbiauti ir stengiausi kiek įmanoma jūsų frakcijos pakeitimus įtraukti, atspindėti ir jūs tikrai pripažinote mano pastangas. Dabar 64 punktas dėl mažiau teršinčio energijos rūšių, man atrodo, tai buvo pagrystas sprendimas, kuris atspindėjo ir jūsų būkštavimus dėl 64 punkto formuluotės. Aš galiu pritarti jūsų būkštavimams, bet aš manau, kad turime viską formuluoti tinkamu būdu. Todėl ir pasiūliau pavadinti tai mažiau teršiančiomis energijos rūšėmis, kad nebūtų paminima brandolinė energetika, kad apie ją nebūtų mm, jokių už, užuominų, jokių, kad nebūtų jokių nuorodų. Dabar 82 dėl uh, moterų žudimo. Pažvelgime į formuluotės, ką galima būtų padaryti. Uh, paband... perskaitysiu formuluotę kova su, a, žmonių, su moterų žudimu ir smurtu prieš moteris bei diskriminacija, moterio diskriminacija, tai yra labai svarbu mūsų pranešime ir aš tikrai stengiuosi padaryti nuorodas į tai, ką parlamentas pasakęs tai yra šiais lasmais. Bet manau, kad jeigu sakysime, kad tai yra kertinis akmuo, tai jau būtų pernelik stipru. Tai gal galėtumėm sakyti taip, kaip siūlo ir kitos frakcijos, kad strateginės asociacijos rėmose institucijas remia tinkamą finansinį institucinį infrastruktūrą, politikos priemonės, kurios yra skirtos kovoti su smurtu prieš moteris. Ir aš manau, kad tai jau nekarta yra pasakyta, būtent jeigu bus stipresnės formuluotės, tai bus tarsi toks globėjiškas požiūris per nelik iš, išdėstas. Jeigu mes kalbame apie karinės priemonės ar, ar panašiai, mes turime visų pirma sutvarkyti savo namuose. Mūsų karinės išlaidos yra daug didesnės ir ką panas Meir pasakė pasakė, um, gal iš tikrųjų tie, kurie mm, pateikė pakeitimus, turėtų mm, blaivesnių protų pažvelgti į tai, kas yra siūloma ir, ir nesistengti taip globėjiškai išnekėti. Lūna, čia kalba apie, kalbėjote apie tas sutartis, dėl kurių deramasi. Aš paminėjau, panaudojau formuluotę, kuri praeitą, per praeitą plenarinį posėdį buvo patvirtinta parlamento, nes buvo susitarta dėl to iš techninio požiūrė taško, nors aišku, politiniai klausimai dar yra likę, tačiau parlamentas patvirtino techninę pusę ir buvo konsensusas tuo klausimu. Uh, kaip ir dėl to, ką socialistai pasiūlė per praeitą plenarinį posėdį. Taigi aš nemanau, kad čia mm, reikėtų naudoti kitokias formuluotės, nei kad buvo panaudotos iki šiol. Toliau dar panojume ir norėčiau pasakyti. Dėl sutarimo su Kolumbija mūsų pozicijos nėra vienodos, ne vienodai neigiamai mes tai vertiname. Kolumbija turi politin, bendrai dialogą, politinį dialogą bendradarbiavimą, yra bendroji privilegijų sistema taikoma. Aš nežinau, ar tai būtų naudinga panaikinti dėl tų baisių nusikaltimų, kuriuos mes pripažįstame, kad įvyko. Aš galvoju apie. Um, uh, apie tos sutarimus. Aišku, mes būtumėm norėję, kad būtų asociacijos sutartis tarp ES ir Andų bendruomenės visų šalių, tačiau, kaip ponas Mair pasakė, kai kurios Andų valstybės nesutinka, neturi, nėra priemusios konstitucijos ar nesilaiko to, ką mes galvojame, kad turėtų jos laikytis, tai aš todėl ir darau nuorodą į tai ir sakau, kad mes norėtumėm, kad būtų kažkokia tokio tipo sutartis. Masanduraki kalbėjo apie demilitarizaciją. Aš panalizavau kalbama apie skyrių dėl taikos ir saugumo pasiremiant jungtinių tautų hartiją ir atitinkamą tarptautinę teisę. Uh, kad e, būtų galima taip pat patvirtinti ir bendras priemonės, kuomet yra bendrai kylančios grėsmės. Čia aš nematau jokios nuorodos į militarizaciją. Pone Dekeizer parengė šį pranešimą. Iš pradžio aš nežinau, ar galėtume mes ją kaltinti, kad ji mm, nori sustiprinti militarizaciją šiuose santykiuose. Aš manau, kad galima būtų tai pasižymėti tokiu būdu. Toliau yra dar įvairių jautrių momentų ir yra komisijos žalioji knyga dėl um, gyventojų, uh, dėl to, kad uh, kokios demografinės tendencijos uh, matomos kontinente. Aš manau, kad reikėtų kažką tai bandyti padaryti, kad įveiktumėm kad galėtumėm įveikti tuos sunkumus, aišku, pagal įstatymą. Žinau, kad tai yra prieštaringa, tačiau ir parlamentas pats pradėjo šį dialogą. Ir šiame komitete mes kalbėjome apie šio teisų aktų uh, Um, ištakas ir su ponu Baroko, kuris buvo komisaras tuo metu atsakingas už tą klausimą kalbėjo ir ponė Ferrero taip pat kalbėjo apie tokių teisės aktų Europoje ištakas. Tai ir pabaigai, pirmininkė, balsuosime šio klausimu rytoj įdėta labai daug pastangų. Visos e, pagrindinės frakcijos labai stengiasi, kad būtų išspręsti tie klausimai ir buvo pasistengta iš tikrųjų papildyti pranešimą, o ne kažką iš jo išmesti, pažvelgti į pozityvius elementus. Pone Lūnė, čia galiu pasakyti, kad iki pat rytoj 9 ryto esu pasirengęs dirbti kartu su jumis, kad jūsų pozicija irgi būtų atspindėta. Aišku, tiek, kiek ji yra, kiek ji nuoseklėti tinka šio pranešimo filosofijos filosofiją ir pagrindinę dvasę, kuri būtų paremta dėrybomis. Mes visi turime daryti kompromisu, ne vien tik tai pranešėjas. Grazie, kolega Salafranka. Ačiū ponui Salafrankai. Rytoj nuo 9 ryto balsuosime, bus elektroninis balsavimas, todėl prašau nepamiršti savo balsavimo kortelių. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas. ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos instituciniai aspektai. Iš karto žodis e, ponui Prėda. Jis pristatys savo pranešimo projektą. Prašom, ponė Prėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Keletas įžango žodžių. Visi žinote sutarties šešto straipsnio antrą dalį. ES prisijungimas prie konvencijos viskas yra aišku, kadangi šiame straipsnė yra pasakyta, kad ES prisijungia prie Europos žmogaus teisų ir pagrindinių teisų konvencijos. Tas prisijungimas yra ir Ispanijos pirmininkavimo prioritetas e, būtent Lisabono sutarties įgyvenimo kontekste. Europos vadovų taryba taip pat numatė 14 protokolo patvirtinimą, kad būtų prisijungta prie konvencijos sausio pabaigoje. Tas protokolas buvo patvirtintas, kad ES galėtų prisijungti prie minėtos konvencijos. Būtų gerai užtikrinti, kad ES e, prisijungtų prie konvencijos greitai. Esu tikras, tai leis sustiprinti žmogaus teisų gynimą ES ir ES reputaciją pasaulyje taip pat sustiprins. Dabar dėl prisijungimo sąlygų. Čia yra tam tikrų problemų, kadangi sutartyje yra tam tikrų mm, rodiklių. 218 straipsnis dėl sutarčių sudarimo, taip pat 8 protokolas ir antra deklaracija prie, pridėti prie sutarties kur yra tam tikri pagrindiniai principai nustatyti, kurių turi būti laiko, laikomasi. Tai yra ES pagrindinės savybės, institucijų įgaliojimai, valstybių narių kompetencijos laikymasis, prisijungiant prie konvencijos ir protokol, taip pat um, teisingumo teismo vaidmuo atitinkamai ir valstybių narių atitinkamų struktūrų kompetencijos interpretuojant šios dokumentus. Taigi, aišku, kad kyla rimtų klausimų, kurie buvo išanalizuoti pacituoti pono kolegiją Tundo pranešime, kurį jis parengė AFKO komitete. Ir mano nuomonės projekte taip pat yra aptirti šie klausimai. Druapa komitetyje vasario pabaigoje buvo aptarti šie klausimai pirmoje diskusijoje. Ir aš savo nuomonėje noriu atspindėti tuos dalykus, tai yra būtent e, tai, kas yra susiję su prisijungimu prie žmogaus, Europos žmogaus teisų konvencijos. Ar eina kalba apie prisijungimą prie konvencijos, ar prie, prie papildomų protokolų, kadangi ne visos valstybės narės ratifikavo tuos protokolus. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas tai yra ES atstovavimas Europos tarybos organuose. Viena vertus tai eina kalba apie um, teisėjo paskirimą į uh, Europos žmogaus teisų teismą iš ES. Kitas dalykas yra dalyvavimas tose organuose, kurie dalyvauja uh, konvencijos gyveninė, tai būtų uh, parlamentinė asamblėje Strasbūrė ir ministrų komitetas, kuris prižiūri um, vykdomąją pusę. Trečias aspektas tai yra parlamento vaidmuo vaidmo, kuris, man atrodo, turi būti užtikrintas ir į ir prie, iki prisijungimo dėrybose ir po to, tai yra parenkant teisėją nuo ES, parlamento delegatus parenkant į parlamentinę asamblėją, mm, dalyvaujant teisme kitose instancijose. Dabar dėl pakeitimų. Visų pirma, noriu pasinaudoti progą ir padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus ir kurie bendrai prisidėjo prie mano nuomonės rengimo ir kurie sutiko su kompromisais, nors laiko buvo nedaug. Ir, Be to, kai kurie dar turėjo dalyvauti JTO delegacijai. Man atrodo, dabartinis tekstas puikiai atspindi e, kompromisus ir kalbame visų pirma apie prisijungimą prie, prie konvencijos, turi būti, kuri turi būti papildyta dar ir prisijungimu prie kitų protokolų, kurie užtikrina žmogaus teisų gerbimą ir prie teismo prie papildomų protokolų. Toliau reikia galvoti apie bendarbiavimą Europos taryboje ir kitose struktūrose, organuose, pavyzdžiui, Um, komitete kovai su e, um, kankinimais ar rasizmu, nepakantumu ir taip toliau kitose struktūrose, kuriuose gyvena šią konvenciją. Bet to Europos parlamentas turi, turi dalyvauti visoje procedūroje, tiek, prie, tiek apibrėžiant dėrybinį mandatą, tiek sudarant sutartį ir po to vėliau taip pat. Taip pat yra reik, norima įtvirtinti principą, pagal kurį kiek galima labiau būtų galima išsaugoti konvencijos jurisdikcinę sistemą, kuri iki šiol buvo labai tinkama ginant žmogaus teisės Europoje. Prisijungimas prie konvencijos turi, kaip galima, mažiau sujaukti tą jurisdikcinę sistemą kuri veikia pagal konvenciją, tai yra ypač turiuomenyje teismo darbą. Taip pat reikia stiprinti, aišku, ES reputaciją ir paskutinis kompro, siūlomas e, kompromisas kalba apie pagrindinių teisių hartiją. Ir pabrėžiama, kad labai svarbu, kad pagrindinių teisų hartija būtų visiškai įgyvendinama ir vienodai įgyvendinama visoje ES, visose ES valstybėse narėse. Ačiū dar kartą visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus ir kurie dalyvavo diskusijose derinant kompromisus. Ačiū. Ačiū ponui Prėda. Pirmiausia, ponas Atondo, AFKO komiteto nuomonės referentas, ačiū. Pone pirmininkė, aš e, manau, reiktų pakomentuoti pateiktus pakeitimus. Aš labai gerbiu užsienio reikalų komitetą. Ne man spręsti, kokius jūs sprendimus priimate savo komitete. AFKO komitetas negali čia nieko nuspręsti. AFETO nuomonė yra neatskiriama visų dokumentų dalis, e, dalis tų dokumentų, kurie vieną dieną bus pateikti plenariniai sesijai. Nepaisant to, norėčiau išsakyti minčių apie keletą iškeltų klausimų bei pakomentuoti tuos pakeitimus, kurie greičiausiai atsiras jūsų nuomonėje dėl mano pradėšimo. Taigi, pažymėsiu, kad labai gerbiu jūsų darbą. Nepamirškime, kai kurie pakeitimai atitinka minti, kad reikia papildyti dokumentą, jį patobulinti, bet pamirštama, jog kai kas jau yra pranešime. Pirmasis pakeitimas būtų toks pavyzdys. Čia mano nuomonė, šis pakeitimas nieko esminio neprideda prie pranešimo. Ar jis su juo taps geresnis ar blogesnis, manyčiau, kad pradinis variantas yra geresnis. Antrasis pakeitimas kitas atvejis ponos Janakų. Hmm. Pakeitimas jie yra šešėlinė pranešėja ir AFKO komitete. Jos antrasis pakeitimas man atrodo labai geras. Kalbant apie kompromisus, e, ponė Prėda, nieko nenoriu pasakyti, pernelyg vėlai su jais susipažinau, mažai laiko turėjau, tai yra, aš dar panagrinėsiu juos, vėliau pakomentuosiu. Trečiasis pakeitimas, ponė Hautala, ponė Rochpylė. Čia konstatuojamas mandatas, kuris netitinka realybės. Čia sakoma, kad ES prisijungimas prie konvencijos be konvencijos pakeitimo turėtų įvykti. Visiškai aišku, kad konvencijos esmė nebus keista ir šalis prisijungiančios to negali padaryti, bet kai kurie dokumentai susijęs su konvencija bus keičiami. Pavyzdžiui, toks klausimas, kaip ką daryti su mūsų finansinėmis įmokomis narystės mokesčių dėl dalyvavimo konvencijoje. Tačiau neprotinga sakyti, kad bet kokius pakeitimus atmetame. Taip juk nebus. Ketvirtasis pakeitimas. Sąžiningai pasakysiu, kad čia suteikti įgaliojimai yra neįmanomi Čia norima pereiti prie socialinės hartijos, Turino hartijos 71 metų. Tačiau ji nėra perimta į, dėja dėja, nėra perimta į valstybių narių teisę. Taigi toks pasiūlymas yra mm, sudėtingas, tenka dėl to apgalėstoti mes 13 apko pranešimo uh, dalyje sakome, raginame e, gal, apmasyti galimybę prisijungti prie socialinės hartijos, kadangi mm, es prisijungia prie žmogaus teisų konvencijos frazę, kad e, norima prisijungti prie visų papildomų protokolų. Čia raginu atsargumo laikytis, mes juk negalima judinti atskirų valstybių status quo ir jų santykius su konvencija 27 valstybės narės priklauso, yra prisijungusios prie konvencijos, tačiau ne visos yra ratifikavusios visus papildomus protokolus. Lisabonos sutartis sako, kad ES prisijungimas negali pakeisti status quo atskirose valstybėse narėse. E, telieka stebėti, kaip pavyks komisijai dėrėtis su konvencija, konvencijos šalimis, kam kokie protokolai galios, bet mes negalime įpareigoti nusižengti Lisabonos sutarties principui. Ten sakoma, kad kompetencijos prioritetai valstybių narių turi būti išsaugomi. Deja, šiom pakeitimui pritarti neįmanoma. penktasis pakeitimas. Jį galima suderinti su 22. Matau, kad ponas Breda juda būtent tokia kryptimi. Pabandysiu apibendrinti. Pone Viržian siūlo e, prisijungti prie konvencijas, bet kartu ragina prisijungti prie įvairiausių institucijų, uh, kurie buvo sukurti su konvencija. Tačiau dėmesio, trys e, pagrindinės institucijos ministrų e, taryba ar komitetas, e, teismas, žmogaus teisų teismas Strasbūrė ir parlamentinė asamblėja, toliau yra kovos su kankinimais komitetas ir gausybė kitų. Bet ne visos valstybės priklauso šioms institucijoms. Todėl negalima, kad es jas įpareigotų prisijungti prie šių komitetų. Bet afetas netmeta galimybės, jog galime įtraukti į pranešimą galimybę, kad es prisijungtų prie trijų pagrindinių institucijų konvencijos šią galimybę būtų įmanoma panagrinėti, bet įvardinti, kad reikia prisijungti prie visų institucijų tikrai neįmanoma, jau vien dėl to, kad dažnai jos net nėra Europos tarybos institucijos. Šeštasis pakeitimas panaši situacija. Mes kalbame apie, pavyzdžiui, Latvijos išlygą, kitų valstybių pateiktą išlygą. Tačiau ar tokios mintis tinkama vieta mm, pranešimui apie prisijungimą prie konvencijos, nes tai kertasi su tuo, kas bus rašoma pabaigoje. Būtent, kad bus susilpninta žmogaus teisų apsauga ES Lenkija, Jungtinė karalystė, Čekija Čekijos poziciją pasirašyti konvenciją ar nepasirašyti. Ne, tai yra jų sprendimas, bet tai nereiškia, kad ten situacija yra prastesnė ar geresnė, juk jos per ES prisijungs prie konvencijos, todėl nereiktų tų šalių įvardinti, nereiktų čia taip jau bakmuoti pirštu ir sakyti, kad jos nepasirašė konvencijos. Europos Sąjunga savo teisę bei teisės aktais e, privalo laikytis žmogaus teisų hartijos nepriklausomai nuo to, ar atskiros valstybės narės yra prisijungusios prie konvencijos. Kalbant bendrai apie Europos Sąjungą ir jos kompetenciją, visos valstybės narės privalo konvencijas laikytis, nepaisant to, kad trys valstybės yra prie jos neprisijungusios. Čia e, bus tam tikro teisinio dviprasmiškumo. Todėl viskas dar sujaukia situaciją ir ne ją paaiškina. Taigi toliau 7-8 pakeitimai, galėtumėme perimti juos į pakeitimą, atsiprašau, į pranešimą. Kadangi politiškai ten išsakomos svarbios mintis trečiosios valstybės. Teisinga pastaba. ES nuolat kartojo, kad 20 valstybių. Atsiprašau, pirmininkė, gal pernelyg užsikalbėjau, jau einu prie pabaigos. Taigi 7-8 labai svarbus pakeitimai vien dėl to, kad jie pabrėžia būtinybę sustiprinti ES patikimumą, ypač tų šalių atžvilgių, kurios nori narystės ir dabar yra tokioje pilkųjoje zonoje. Devintasis nepriimtinas pakeitimas. Dėl jau anksčiau minėtų priežasčių, kad ne visos šalis yra prisijungusios prie visų protokolų. Dešimtasis. Tikrai nereiktų sakyti, kad per stojimo procedūrą ES turi būti įsipareigojusi paisyti e, žmogaus teisų, tačiau tas jau padaryta Nico sutartimi, tiesiog e, Lisabono sutartis tą dar patikslina ir pirmos straipsnio šešta dalis padaro tokį reikalavimą privalomu bet jau nemažai Luksemburgo teismo sprendimų e, yra įgyvendinta ir įgyvendinama hartija ginamos pagrindinės bei pamatinės žmogaus teisės. Tas jau Bermano Nicos. Galiu įsivaizduoti, jog tarp 11 ir 23 pakeitimų įmanomas kompromisinis pakeitimas, čia kalbam apie teisinį statusą, jau einu prie pabaigos, 12-13 geras, 13 galima suderinti su 21, ponas Breda apie tai kalbėjo ir mm, kadangi pirmininkas jau liepia baigti man savo pasisakymą, tai pasakysiu, 14, 15 nepatinka, 16 taip pat, dėja gaila kolegus, bet taip yra, 17 ne, nors pirmoji dalis būtų nebloga antroji, tai visiškai kitas reikalas, 18, 19, 20, 21, galima juos perimti. Pono Breda, Pranovičianoko, kitų autorių ir dėl 22 galima pasiekti kompromisą, jį galima suderinti su kitais pakeitimais, kur kalbama apie galimybę prisijungti prie kai kurių Europos tarybos institucijų. 23. Čia įmanoma suderinti viską su kitu pakeitimu. Atsiprašau, kad taip skubiai turėjau pabaigti. Dėkuoju. Atsiprašau, kad turėjau jūs paskubinti, tačiau turime laikytis reglamento. Pane Gal. Ačiū pirmininkė. Aš stengsiuosi kalbėti trumpai. Aš rengiu nuomonę dėl šio dosie piliečių laisvių komitete, kadangi šis komitetas pagal pagilinto bendradarbiavimo procedūrą yra kartu su AFKO komitetu yra atsakingas už šį klausimą. Aš žinau iš savo darbo patirties, kad nėra lengva neminėti klausimų, E, kurie įeina į kito komiteto kompetenciją. Akivaizdu, kad e, tie patys klausimai iškyla nuolatos. Ir labai sunku yra atskirti, kur kino kompetencija baigėsi, kur e, kito komiteto kompetencija prasideda. Esu labai dėkinga pranešėjui ir pirmiausia dėkuoju jam už jo parengtus pakeitimus, kadangi Šis mūsų naujas ratas įsipareigojimas yra labai svarbus, pirmiausia dėl to, kad jo tikslas yra pagerinti žmogaus teisų apsaugą bei sustiprinti bendradarbiavimą tarp ES bei e, viso kito pasaulio. Ir aš tikiuosi, kad tai sustiprins, e, suteiks naujos, sustiprins e, žmogaus teisų apsaugos dinamiką platesnėje Europoje. Ir daug pateiktų pakeitimų yra labai geri. piliečių laisvės komiteto nuomonę, kurie pakeitimai yra labai svarbus, pirmiausia dėl to, kad jie yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis, bet tos e, dalykus aš komentuosiu rytoj piliečių teisų komitete. Sėdė komiteto pakomitečio pirmininkė, ponė Hautala. Dėkuoju pirmininkė, Ir džiaugiuosi, kad mes dabar galime Užsienio reikalų komitete svarstyti šį klausimą. Aš norėčiau pasakyti, kad Užsienio reikalų komitetas gali kalbėti apie politinę perspektyvą, kurią atvers mūsų prisijungimas prie konvencijos. Ir be abejo, AFKO nuomonė e, yra daugiausiai susijęs su teisiniais E, tokio žingsnio aspektais, bet galbūt e, pranešėja, šio komiteto pranešėja buvo šiek tiek e, griežtoka, nes mes dar negalime išsamei vertinti, kokios bus prisijungimo prie šios konvencijos pasiekmes. Aš ir pon, ponas Lochbiller stengiamės įsiaiškinti iš tikrųjų, kaip mūsų prisijungimas prie uh, E, šios konvencijos paveiks mūsų išorės santykius su kitomis pasaulio šalimis. Galiu tik taip galėstauti, kad pranešėjas nepritarė mūsų pakeitimus, tai yra pakeitimas 11 ir 12 pakeitimai. Pagal pirmąjį konvencijos straipsnį, bet koks asmo, kuris patenka į sąjungos e, jurisdikcija galės apskūsti sąjungos veiksmus, komisijai. Aš norėčiau priminti Jums, kad mūsų prisijungimas prie šios konvencijos paveiks ne vieną ES piliečius ir jų teisės. Ir dar vienas įdomus aspektas, apie kurį mes bandėme kalbėti 11 ir 12 pakeitimus, yra tai, kad ES prisijungus prie konvencijos pasikeis e, net ir tų piliečių, kurie nėra ES, tų žmonių, kurie nėra ES piliečiai, bet kurie atsiduria ES jurisdikcijoje padėtis. Ir nemanau, kad mūsų komitetas turėtų užmerkti akis ir teikti, kad šios problemos nėra. Taigi aš dar kartą norėčiau Jums parekomenduoti pritarti mūsų 11 ir 12 pakeitimams. Be to pranešėjas e, labai nus, nusaikiai labai neįtin palankiai vertino aštuntąjį pakeitimą. Na, aš tik galiu priminti, kad mūsų dešimtasis pakeitimas taip pat e, yra susijęs su aštuntuoju pakeitimu. Ir e, aštuntasis ir dešimtasis pakeitimas e, padėtų mums aiškiai pasakyti, kad prisijungimas prie konvencijos uh, labai sustiprintų ES patikimumą. Tai yra labai svarbu suprasti. Jums tikriausiai yra žinoma, kad ES vis dažniau susiduria su trečiosiomis šalimis e, plėtojant dialogo žmogaus teisų temomis. Ir labai dažnai e, trečių šalių atstovai mums sako, taigi jūs patys pirmiausia susitvarkykite, patys pradėkite gerbti žmogaus teisės savo teritorijoje, o po to važiuokite pas mus pamokslauti. Būtent dėl tokių pastabų mes ir turime stiprinti ES patikimumą e, bei rodyti, kad mes netaikome dvigubų standartų. Ir baigdama. Norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad AFKO komiteto pranešėjas nenori, kad būtų kalbama pernelik išsamei apie tai, jeigu mes dar prisijungsime ir prie e, papildomų dokumentų, tokių, pažiūrėjau, kaip konvencija dėl e, kankinimų draudimo kad mes dar turėsime prisijungti prie komiteto, kuris e, užsima kankinimais bei kitų e, kai kurių organizacijų. Aš žmogus teisų pakomitečio vardu galėčiau pasakyti, kad kankinimų prevencija yra vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų. Ir mes negalime užsimti šią prevenciją vien Europos e, sąjungos veiksmais. Mes turime bendradarbiauti ir su jungtinėmis tautomis, ir, ir su e, kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Tik tai taip galėsime stiprinti tarptautinį teisingumą. Tam reikalingas bendradarbiavimas su svarbiais tarptautiniais žaidėjais. Toliau trečiasis pakeitimas, kuriame kalbama apie tai, kad ES jungintis prie konvencijos nereikės keisti, nereikėtų keisti konvencijos. Konvencija, mano galva, yra e, tikra brangenybė. Ir jei mes e, pradėsime reikalauti, kad e, dabar konvencija būtų keičiama, tai mes galėsime atverti savotišką Pandoros skrynę. Apie tai ir kalbame trečiajame pakeitime. Toliau siūloma taip pat yra sukurti papildomą instituciją, kuris spręstų ginčius kylančius tarp Strasbūro teismo bei Luksemburgo e, e, teismo. Tarp žmogaus e, teisų teismo ir teisingumo teismo. Aš manau, kad mes neturėtume skatinti papildomų institucijų atsiradimo. Tai tiek. Ir AFKO jau minėjo politinių frakcijų pakeitimus, kurie buvo pateikti šiam pranešimui, taigi aš jų nekomentuosiu. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Pane Žernako. Pane Žernako. Dėkuoju pirmininkė. Pono Prėda pranešimas, kuris buvo parengtas sausnių reikalų komiteto vardu, rūpinasi trečiųjų šalių piliečių teisėmis tais atvejais, kai jie atvyksta į ES teritoriją. Bet ir mes visi ir pranešėjas puikiai žinome, kad Žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencija bei Strasbūro teismo nuosprendžiai ir teisminė praktika yra dalykai, kurie yra kur kas platesni nei pagrindinių teisų hartija, kuri buvo pridėta prie Lisabonos sutarties. Jei kalbėsime apskritai apie ES prisijungimą prie konvencijos bei prie Europos tarybos, negalėsime ignoruoti, kad Strasbūro teismas e, numato papildomas garantijas, kurios yra tvirtintos e, e, teismo praktikoje bei teismo nuosprendžiuose. Manau, kad Manau, kad reikėtų Dar išsiaiškinti, ar ES prisijungs ir prie papildomų protokolų. Viskas dabar atrodo labai sudėtinga. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, ES įgyjo teisinio asmens statusą. Ir dabar mes galime visą ES prisijungti prie žmogaus teisų bei pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos. Ir Strasbūro teisme bus nagrinėjamos e, atitinkamos bylos, o tai turės labai daug didelės įtakos mūsų politikai. Manau, kad mes turime aktyviai dalyvauti diskusijose dėl pagrindinių teisų hartijos. Viskas yra labai sudėtinga. Strasbūrė, kaip žinia, veikia, Europos taryboje veikia ir ministrų taryba, ir parlamentinė asamblėja. Be to, žinome, kad uh, Europos taryba ir, ir e, atskiros valstybės narės gali teikti savo nuomonę. Taigi viską suderinti bus labai sunku. Ir aš manau, kad mums reikėtų suderinti visus klausimus dar iki ekspertų klausimų. O po klausimų galėtume pakoreguoti savo nuomonę. Visais aspektais. Dėkuoju. Si sono aggiunte altre due richieste di intervento, i collega. Dar du nori pasisakyti. Panas Gžip. Po to panevežė. Suteiksiu Jums žodį, bet labai prašau Jūsų kalbėti trumpai. Ačiū pirmininkė. Noriu labai padėkoti nuomonės rengėjui Kristian Priedai ir pasakyti, kad tai yra vienas iš ES Vienas iš to fakto, kad ES dabar yra juridinis asmo pagal Lisabono sutartį padarinių, dabar mes turime galimybę prisijungti prie Europos žmogaus teisų pagrindinių laisvių konvencijos, kurie egzistuoja jau daugelį metų, tačiau ES nebuvo kaip po tokia šios konvencijos šalis, o tai reiškia, kad mes nors ir kalbame apie žmogaus teisų teismo precedentų teisę, tai vis tik tai neturėjo tiesioginio poveikio mums. Valstybės narės buvo pasirašysios šią konvenciją, pavyzdžiui, mano šalis Lenkija prisijungė prie šios konvencijos e, daug anksčiau nei įstojo į Europos Sąjungą. Taigi mes jau seniai pažįstame šią konvenciją ir jos protokolus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimo trečią straipsnį, kur kalbama apie tai, kad ES neturėtų pakeisti egzistuojančios sistemos situacijos uh, ir, ir tos situacijos, kurioje yra valstybės narės, kurios jau yra prisijungusios prie konvencijos. Man atrodo, aš reikėtų galvoti apie tą analogiją, apie kurią kalbama penktame pakeitime. Čia kalbama apie tris valstybės narės, kurios kitaip žiūri į pagrindinių teisių hartiją. kurio čia eina kalba apie tai, ar pagrindinių teisų hartija turėjo būti įrašyta į Lisabonos sutartį pačiai, turėjo būti jos dalis. Tai ta, čia analogija galėtų būti pritaikyta ir Europos žmogaus teisų konvencijai ar prisijungimui prie jos. Būtent atsižvelgiant į tai, kad naujosios nuostatos pagal Lisabono sutartį galioja jau trys mėnesiai. Dabar kalbėčiau apie ketvirtą atsiprašau, penktą kompromisinį pakeitimą. Tai yra penkto punkto e, šeštą kompromisinį pakeitimą. Čia eina kalba ne vien apie terminologiją. Manau, reikia visų pirma analizuoti, ar šie pasiūlymai atitinka sveiką protą. Ar čia neina kalba apie opt-out variantus, netaikymo galimybę ar yra galvojama į, ir apie ES įvaizdį, reputaciją. Reikia nepamiršti, kad visos valstybės narės jau prisijungia prie konvencijos. Ir paskutinė pastaba, jeigu leistumėt. Manau, visi žinome. Visi tie, kas yra turėję reikalų su parlamentinė asamblėja ar ministrų e, taryba. Aišku, kad yra problemų su žmogaus teisų teismu, nes yra buvę ir ginčių, ir kontroversiškų atvejų, kalbant apie šio teismo darbą. Ir dabar tai, kad ES prisijungs prie konvencijos kaip sąjunga, gali įtakoti teismo darbą. Tai yra galbūt tai padės išspręsti kai kuriuos konfliktus. Aš manau, kad jau gal vien tai, kad mes turėsime atskirą narį dėl, kaip vienetas, neapsunkins teismo darbo, o tik tai padės jam veikti. Aš manau, kad mes turime spręsti e, esamas problemas. kad situacija, mm, kuri ir taip yra sudėtinga, netaptų dar sudėtingesnė. Mes tikrai nenorime kurti papildomų sunkumų ar problemų. Aš manau, visi tam pritartų. Madame Veržė. Pane Veržė. Pabandysiu pirmininkė kalbėti trumpai. Taip, aš e, tikiu, kad ši nuomonė labai svarbi, ne, ypač dėl to, kaip e, kaip čia mm, kalbama apie teisinius dalykus dėl prisijungimo prie šios mm, konvencijos. Aš tikrai noriu prisijungti prie visų, kurie labai sveikino ir dėkojo ponui priedai, nes tikrai konsensusas yra pakankamai platus ir siūlomi kompromisai tikrai atspindi mm, daugeliu būkštavimus ir uh, um, AFKO pranešėjas stengiasi šiek um, sušvelninti tuos pakeitimus ir mūsų um, nuomės rengėjas stengiasi užtikrinti, kad mūsų pakeitimai būtų, uh, kiek galima labiau, priimtini. Ir dabar dėl vieno klausimo, dėl kurio aš pateikiau ir um, savo pakeitimus, dėl pirmo ir dėl penkto kompromisinių pakeitimų. man sunku buvo suprasti e, tos formuluotės, kurios buvo panaudotos, kad bu, kai buvo pasakyta, kad turi būti stengiamasi uh, kažkaip tai sujaukti tą nusistovėjusią jurisdikcinę sistemą. Aš visiškai pritariu taip pat ir paskutiniam mm, kalbėtojui dėl penkto kompromisinio pakeitimo. Man irgi kyla klausimų dėl e, mm, tų išlygų hartijos taikymui ir aš mm, Čia vienoje vietoje tik tai nesutinku su ponu Preda, aš nesutinku su penkto kompromisinio pakeitimo formuluotė būtent iš šio požio taško. Ačiū. Panas Tonu dar nori labai trumpai. Ačiū. Tiesiog pabrėšiu, kad labai gerbiu AFET nuomonę Nesupraskite manęs neteisingai, gal aš pernelyg konkrečiai kalbėjau ir išsakiau savo mintis, smulkmeniškai kompensavau kiekvieną pakeitimą. Jūs nusprendžiate, tas aišku, ponė Autela, gal kažką neteisingai pasakiau ar neteisingai supratote, daugelis pakeitimų priimtina, aštuntasis, septintasis. Jie labai reikalingi 11 reiktų suderinti su 23-uoju. 12 labai geras, mano nuomonė. 22 kur kalbama apie komitetus įvairias institucijas, prie kurių turėtų prisijungti ES. Čia viskas tvarkoje, afetas gali siūlyti, kad ES prisijungtų prie šių institucijų, Vėliau paaiškės, ar mes galėsime prisijungti prie visų išvardintų institucijų ar ne. Dar minėjau, kad nereiktų taip smulkmeniškai sakyti, jog nieko negalima keisti konvencijoje. Aš turėjau konvencijos esmę. Žmogaus teisų konvencijos esmės niekas liesti nesiuošė, bet yra susiję klausimai, procedūriniai klausimai, juos reikės peržiūrėti, kad būtų galima pri, įvykdyti šį unikalų prisijungimą, kadangi ES techniškai pažiūrėjus nėra valstybė ir dabar pranešėjas. Apgailėstauju, kad labai turime nedaug laiko, tik tai du žodžius noriu tarti dėl dviejų aptartų atvejų, dėl trečio pakeitimo iš esmės e, AFKO pranešėjo e, poziciją kokią. Mes pasiūlėme kompromisą trečio e, ir šešiolikto pakeitimų pagrindų, kas yra jūsų devintam punkte yra, na, ne visiškai tiesiogiai viskas parašta, bet būtent stengiamasi tai nuosekliai suderinti su devintų punktų, jūs, jūs turite pranešime. Dabar dėl šešto pakeitimo, ponas e, Grįž kalbėjo apie tai. Noriu padėkoti Jums už tai, kad sutikote su penktų kompromisiniu pakeitimu kuris panašu yra tokia forma vieni tik tai, kokia yra priimtina visiems. Ir pabaigai dėl to, ką ponia Hautela pasakė. Tai svarbu. Tačiau aš vis tik galvoju, kad reikia laikytis principo ir neužbėgti už akių dėrybų rezultatui. Uh, būtent neužbėgti už akių mm, sprendimam dėl sričių, kurios bus įtrauktos į teismo jurisdikciją. Būtent teismas nuspręs, e, kokie klausimai yra jurisdikcijoje, kokie ne. Aš nenorėčiau, kad būtų užbėgta už akių tokiems sprendimams. Ir pabaigai noriu pacituoti ponę Kinga Gal. Reikia nepamiršti, kad, kaip jį pasakė, Esmė e, sąjungos prisijungimo prie konvencijos yra būtent labai svarbu pabrėžti, kad e, tai ES prisijungia prie konvencijos. Ačiū. Norėčiau priminti, kad rytoj bus balsuojama. Taigi vyks elektroninis balsavimas. Nepamirškite balsavimo kortelių. Dabar pereiname prie ponios Jėglės pranešimo. Europos parlamento rinkimų stebėjimo delegacija vykusi stebėti 10 metų rinkimų Tadžikastane. Taigi iškart žodis ponė Jėglė. Ačiū ponė pirmininkė, mėly kolegus. Vasario 20, nuo vasario 26 iki kovo pirmosios kartu su keturiais kolegomis mm, buvome Tadžikastane, aš buvau delegacijos vadovė. Mūsų tikslas buvo stebėti e, žemųjų Tadžikistano parlamento rūmų rinkimus. Tadžikistanas labai skurdi šalis, kur nuo 92 iki 97 siautėjo krūvinas pilietinis karas. Karas baigėsi susitarimu kuris padalino galės šalyje. Tadžikistano liaudės partija liko valdžioje, opozicija kartu su nusaikė islamo atgaivinimo partija ir kitos kelios partijos buvo pripažintos. E, prieš rinkimus susitikome su rinkimų komisijos e, atstovais, nariais, su nevyriausybinėms organizacijomis, pilietinės visuomenės atstovais, diplomatais. Susipažinome su rinkiminė infrastruktūra vietoje, su nuokomi, nuotaikomis. E, pasidalinome rinkimų metu į tris grupės ir įvairiose apylinkėse stebėjome visą įvykių eigą nuo apylinkių atidarimo iki išdarimo ir balsų skaičiavimo buvome Dušanbe centre, bet taip pat Kurgantubėje ir tame regione nuo šio miesto iki Afganistano sienos mūsų delegacija buvo dalis ESBO parlamentinės asamblėjos didelės delegacijos dalimi kartu su ODHIR viskas buvo organizuota nuo pirmųjų dienų E, santykiai su ODIHR buvo geri ir EP delegacijai galėjo mėgautis puikia atmosfera, tarpusavio pasitikėjimų, ODIHR vadovas, kiti darbuotojai su mumis palaikė puikus, puikiausius santykius, bet to delegacija, nepaisant e, kai kurių išskyrusių nuomenių dėl rinkimų eigos, puikiai bendradarbiavimą su ODHIR bei suderinama bendra galutinė pozicija visiškai kitaip sekėsi dirbti su OSCE ESBO parlamentinė asamblėja. Jautėsi nuo pat pradžių įtampa bei neigiamas požiūris į mūsų darbą, tai labai dar, darbus aišku apsunkino, to priežastis galėjo būti sudėtingi santykiai tarp abiejų esbo institucijų. Mano nuomonė, Odir dėjo visas įmanomas pastangas pagerinti situaciją, o esbo parlamentinė asamblėja dėja nesugebėjo konstruktyviai darbuotis, keletas pastabų dėl rinkimų eigos. Mes Tikrai buvome nustebinti maloniai taikios ir konstruktyvios atmosferos tiek per rinkiminę kampaniją, tiek per pačius rinkimus. Iš vienos pusės tai liudyje susitaik, apie susitaikymą ir nacionalinę vienybę, iš kitos pusės tai taip pat liudyje, kad trūksta politinių diskusijų visuomenė ne iki galo suvokia, jog rinkimai nėra tik formalumas, bet turi būti rinkiminė kova, bei dažniausia būna, e, egzistuoja lūkesčiai, kad po rinkimų valdantieji išliks savo postuose. Taip pat galime stebėti, jog Tadžikistano pareigūnai nesugebėjo reformuoti rinkimų proceso bei pakeisti mm, to, įtvirtinti tai, atsiprašau, kas buvo 2005 metais. Nuspręsta būtent rinkėjų sąrašą išsamų susidaryti, taip pat užtikrinti, kad e, rinkimų dalyviai sumokėtų tam tikrus mokesčius, bet to, e, kad nebūtų žinoma, kaip atskiri rinkėjai balsuoja. Rinkimų dieną tam tikrų nesklandumų buvo, balsavimas šeimomis, slaptumo nepaisimas, bet visa tai neleido teikti, kad rinkimai yra klastojami. Pažeidimai e, buvo pastebėti ir kitų stebėtojų ir jie savo ataskaitose atitinkamai e, yra nurodę politiniai santykiai. Reikia pastebėti, jog mūsų delegacija pritarė bendrai ataskaitą apie rinkimus kartu mūsų. Delegacija per spaudos konferenciją praeis dienai po rinkimų turėjo galimybę patobulinti sprendimą Mes e, išsakėme savo nuomonę dėl tam tikrų politinių aspektų, pabrėžėme, kad per rinkimus nepastebėjome jokių smurto protrukių ar rinkėjams daromo spaudimo, taip pat nepastebėjome rinkėjų nepasitenkinimo rinkimų procesu bei to, kaip rinkimai organizuojami. Pabrėžėme, kaip svarbu išsaugoti Tadžikistanui stabilumą, tas svarbu ir jo piliečiams. Šis stabilumas turėtų būti išsaugotas, kartu kuriant e, demokratiją, gilinant demokratinės institucijas. Mes galime čia padėti, mes palaikome stipresnės politinės diskusijas, aktyvesnį jaunimo ir moterų dalyvavimo politikoje, tikimės, kad naujasis Tadžikistano parlamentas taps svarbiu demokratiniu ruporu. Ten bus priėmėmi svarbiausi šalies sprendimai taikaus dialogo keliu. Pažymime, kad EP per savo delegaciją e, ryšiams su Centrinė Azija yra pasirengęs sustiprinti bendradarbiavimą su Tadžikistano parlamentu, bei mes e, pakvietėme naujojo parlamento narius apsilankyti EP. Taip pat svarbu, kad mes partnerystės susitarimą nuo šių metų e, pradžios įsigaliojusi galėjome pamatyti realybėje, kaip jis funkcionuoja. Taip pat reikia pasakyti, kad, lūkeš, kad rezultatai atitiko lūkesčiai prezidento Rahmon vadovaujama liaudės, e, liaudės partija 72 procentus barsų surinko. Jis musulmonų atgimimo partija, vienintelė teisėta islamistinė Centrinės Azijos partija, e, surinko 7,2 balsų, turės dvi vietas, kitos smulkesnės partijas parlamente taip pat bus atstovaujamos. Dvi e, partijos apskundė rinkimų rezultatus, kadangi vienoje apylinkėje nebuvo aiškaus laimėtojo po pirmojo etapo, tai kovo 13 vyks ten antrasis etapas, mes jo stebėti negalėsime. Dabar norėčiau padėkoti kuo nuoširdžiausiai visai komandai, sekretariato komandai, už stebėjimo misijos parengimą ir paramą misijos metu. Puikus darbas, labai mums padėjote. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Afetui ir visai ES Tadžikistanas yra labai svarbus. Ten gyvena 7,6 milijonai žmonių tadžikų, uzbekų, Afganistane gyvena 10 milijonų tadžikų šiaurinėje e, šalies dalyje. Todėl suvokime šios šalies svarbą mums. Visoje centrinėje Azijoje e, aktualios diskusijos dėl vandens. Čia Tadžikistanas yra pagrindinis partneris. Taigi raginu Europos parlamentą rimtai pažiūrėti į partnerystės susitarimą mūsų partneriams iš Čežikistano sudaryti gerą pagrindą sėkmingam bendradarbiavimui. Ačiū. Grazie molte, kolega Jegel, per la sua relazione. Interes... Labai dėkuoju, ponė Jeglė, už jūsų pristatytą ataskaitą. Putas Peterlė turėtų taip pat kalbėti, tačiau jo nėra salėje. Daugiau niekas nenorėjo pasisakyti, o tai reiškia, kad galime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Viduržėmio jūros šalių sąjunga. Mūsų pranešėjas yra Vincent Pijung. Prima la parola <laughs> al collega Peyon, doverosa, quindi lo prego di intervenire. Oui, monsieur le président, merci. Ačiū pirmininkė. Tai pirmasis pasikeitimas nuomonėmis dėl šio pranešimo. Kontekstą mes žinome. Parlamentas jau pareiškė savo poziciją 2009 metų vasario mėnesio pranešime, kurį parengė kolega Paskolina Napolitano. Tai buvo Paryž, Paryžiaus vadovus sutikime ir Marselio vadovų sutikime imtas iniciatyvos dėl Dužėmė jūros šalių sąjungos. Manau, kad tai yra konsensų paremta, labai svarbi priemonė. Mm, kontekstas, aišku, pasikeitė. Ypač um, galime galvoti apie tai, kad po dviejų metų įstrigimo dabar jau matosi prošvaiščių ir galime galvoti apie tai, kad vadovus tikime birželio mėnesį Barcelonoje bus galima kažką išspręsti po generalinio sekretorijos paskirimo. Taigi yra gerai, pagal tvarkaraštį taip pat matoma gerų dalykų. Europos parlamentas turi tai, pateikti savo poziciją, aišku, šiame procese ir įtakoti jį kiek įmanoma. Aišku, kad kai eina kalba apie santykius e, tarp ES ir JAF, ES ir Latino Amerikos šalių, apie ką kalbėjom šią popietę. Dabar mes periname prie mm, tokio klausimo, kur iš tikrųjų buvo daug įdėta energijos, uh, Ir be abejo, kad tas klausimas turėtų būti prioritetinis ir dabar ES turi ypatingą dėmesį parodyti pietums viduržėmė jūros valstybėms, nes yra ekonominių, demografinių iššūkių, yra geostrateginių iššūkių, kurie yra įtikinti itin sudėtingi šiuose procesuose. Mes norime sukurti klėstėjimo ir taikos e, zoną 800 milijonų gyventojų ten, bet to ir biudžetiniai aspektai yra labai svarbus. Todėl svarbu, kad mes išsakytumėm tvirtą, aiškę poziciją. Noriu padėkoti kolegoms. Uh, už visus indėlius, kurie buvo labai vaisingi iki šio momento iš kolegų pusės. Tikimės, kad gegužės, gegužės mėnesio plenarinėme posėdėje parlamentas jau turės galimybę išreikšti savo poziciją prieš vadovų, vyriausybių ir valstybių vadovų sutikimą birželio mėnesį, kad būtų viskas aišku. Taigi, šiame etape E, svarbu kalbėti apie kai kurios principus. Aišku, mes turime patirties ir ypač atsižvelgiant į tą dviejų metų įstrigimą. Mm, todėl tuo pagrindu, aišku, ir paremtas mm, šis pranešimas, jo pagrindinė politinė linija. Taigi, pirmasis principas ir kolegė Elen Flotrin, kuri negalėjo e, likti čia, nes turėjo išvykti, apie tai kalbėjo ir kolegos. Uh, šį savaitgalį taip pat aptarė. Aišku, kad čia viduržėmė jūros procesai nėra kažkoks tai naujas procesas, tai yra politinio testinumo procesas nuo Barcelonos nuo 1995 metų. Ir aišku, čia yra normaliai bendrijos logika, kurios mes ir laikomės. Antrasis principas. Čia Mes matome ir tam tikrus sunkumus, ypač pastarosiamis savaitėmis, kad neturime tapti proceso įkaitais dėl tam tikrų priežasčių, kurias mes, aišku, puikiai žinome. Tai yra dėl tų priežasčių, kad yra skirtumų ar karų netgi tarp įvairių šalių partnerių. Nes turime galvoti apie didžiulius projektus, kultūrinius, socialinius, ekonominius ir švietimo projektus. Tai turėtų būti taikos propagavimo aspektas. Ir aišku, kad taikos procesas taip turi būti realizuojamas, o ne o ne kitomis priemonėmis. Būtent reikia galvoti apie tos didžiuosius projektus. Toliau, kalbant apie sprendimų prieimimo, veikimo metodą, aišku, reikia galvoti apie demokratiją ir skaidrumą viduržėmė jūros regione. Todėl Europos parlamentas turi parodyti pavyzdį ir ypač per savaitgalio susitikimus akivaizdu, akivaizdžiai matoma, kad Europos parlamentą būtina įtraukti visus procesus, kurie susijęs su viduržėmio jūros regiono valstybių sąjungos sukūrimo. Jeigu prisimintumėm 14-20 metų perspektyvą, aišku, kad turint omenyje tą ateities laikotarpį, reikia galvoti apie finansavimą ir panašu valstybių, vyriausybių vadovai apie tai jau galvoja. Šiandien uh, kai kurie investuotojai nėra linkę investuoti į tas valstybės, tai aiškiai reikia suvokti ir jeigu mes aiškiai paskelbsime savo politikos ketinimus, jeigu galvosime apie kažkokios labai sudėtingus vidurinėme jūros regiono sąjungos kūrimo projektus ir jeigu paskui iš jų nieko neišeis, aišku, kad uh, poveikis bus e, dar labiau neigiamas, nei mes galėtumėm įsivaizduoti. Ir aišku, kad bus didžiulis nusivylimas mūsų pažadais, mūsų projektais. Tai tokie keturi principai. Aš manau, kad jūs puikiai juos įsivaizduoti, čia nėra reikalo gilintis į detalės. Tai gal būtų dar trys elementai, dėl ko ta sąjunga kuriama. Visų pirma, institucinis aspektas. Aš jau sakiau, labai svarbu yra įtvirtinti viduržėmio jūros regiono valstybių sąjungos legitimumą. Ir čia Euro viduržėmio jūros asamblėje uh, Ponas Vicela šį savaitgalį dirbo joje ir čia labai svarbu, kad Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai būtų asocijuoti, įtraukti šį procesą. Generalinis sekretorius, generalinis sekretorius pavaduotojai ir kitos struktūros yra labai svarbios. Mes galvojame, kad šis klausimas vis tik dar išlieka. Uh, ar e, šis kevalas yra tuščias, ar generaliniam sekretoriui mes suteiksime reikiamų priemonių plėtoti politiką ir gyventi projektus. Trečias dalykas, labai svarbu yra įtraukti pilietinę visuomenę, teikiant įvairius pasiūlymus dėl ekonominio, socialinio aspekto. Taip pat reikia įtraukti regionus, regionų asociacijas. Lėmė mes matėme, kaip tai yra daroma ir aš manau, kad jie tikrai reguliariai bus įtraukti į šios sąjungos kūrimo procesus. Tai aišku yra dar vienas reikalavimas e, užtikrinti aiškumą tarp Europos komisijos ir e, Viduržėmio jūros regiono valstybių sąjungos sekretoriato struktūros, koks turi būti bendradarbiavimas. Nuo pat e, projekto pradžios apie tai galvojama ir visi galvoja, kad tai yra svarbus projektas galbūt čia nereikėtų kalbėti apie labai didelės apimtis, tačiau labai svarbu galvoti apie la, kultūrinius švietimo, studentų mainų projektus, kuriuos būtų galima prijungti prie šių projektų, galbūt ir žemės ūkio projektus būtų galima prijungti, mm, ypač kai eis kalba apie Vidužemirios regiono valstybių sąjungos veikimo sritį. Toliau dėl institucinio aspekto, kuris dabar itin skubiai spręstinas. Lisabono sutarčiai įsigaliojus ir parlamento galioms išsiplėtus, aišku, mums atsiveria papildomos galimybės, tačiau reikia stebėti, kad valstybių ir vyriausybių vadovai vis tik tai užtikrintų finansavimą birželio mėnesį, kad priimtų reikiamus sprendimus, kad būtų reikalingas finansavimas iki 2013 metų viduržėmio jūros regiono sąjungai, kad jis nebūtų paimtas iš kaiminystės politikos ar vystimosi politikos, kad būtų tinkamas lėšų pervedimas. Taip pat, kad būtų užtikrintas trešdalio trešdalio pasidalymas. Ir reikia užtikrinti, kad ši politika būtų ilgalaikė, kad aišku, ji atsispindėtų mūsų įsipareigojimuose, bet taip pat ir mūsų darbuose atitinkamai, aišku, formuojant mūsų 2014-2020 metų finansinę perspektyvą ir tai darant jau dabar. Labai svarbu, kad valstybių vyriausybių vadovai numatytų reikiamą finansavimą ir taip pat, kad ką mes jau seniai žinome, pavyzdžiui, tokias mintis kaip um, Europos viduržėmio jūros regiono banko sukūrimo mintis būtų gyvendinamos, kad būtų užtikrinamos e, investicinės garantijos, e, kad būtų realiai užtikrintas šio projekto įgyvendinimas ir iš finansinės pusės buvo jau kalbėta apie bendrą dvasę, kad šis pranešimas turi būti Europos parlamento pranešimas, kad jis turi būti savo dvasę labai atviras, apimti visų pozicijas ir aš tai stengiuosi padaryti. Stengiuosi atsižvelgti į įtrę ir rintą pasiūlymus, jie tikrai yra labai įdomus ir papildo mūsų poziciją per artimiausias savaitės Mm, kolegos, kurie nori prisidėti prie konkrečių klausimų analizės, yra labai kviečiami tai padaryti. Mm, jūs puikiai žinote, koks turi būti pranešimo dydis ir esmė, bet jei kas esate pasirengę prisidėti prie šio pranešimo praturtinimo, esate labai laukiami ir kviečiami ir aš stengsiuosi suformuoti mūsų bendrą poziciją. Kitas to nutrita, quindi i limiti di tempo sono. Na, labai daug kas norėtų pasisakyti, sąrašas ilgas. Prašyčiau kalbėti trumpai, maždaug pusantros minutės ir pirmiausia, panas Milijau. Dėkuoju pirminkė, dėkuoju ponui Pejonui. Sveikinu Jūs ne tik parengus šį pranešimą, bet ir uh, padarius puikią įžanginę kalbą. Man taip pat rūpi viduržymio jūros regionas ir aš tikiuosi, kad mes pratęsime Barcelonos procesą. Norėčiau užsakyti keletą praktinių pastabų. Ponas Pejon Jūs savo žaginėje kalboje kalbėjote Ar turėtume mes vadovų sustikimui nusiųsti žinę, kad mums nelabai rūpi migracijos klausimas? Iki šiol mums labiau rūpėjo saugumas. Mes realistiškai vertiname susidarimą dėl readmisijos, kuris buvo dėl kurių, e, dėl kurių deramasi su Turkija, Maroku ir Alžyru, pažiūrėjau, su Ukraina ir Pakistanu mes sugebėjome susitarti dėl tokių susitarimų. Labai svarbu yra skatinti e, pagarbą pagrindiniams laisvėms bei demokratijos plėtrą viduržymio jūros šalyse mums reikėtų plėtoti dialogą ir turėti, užtikrinti, kad šis dialogas turėtų aiškę ašį. Bet nepamirškime, kad gera valdysena, gerovė, kiti iššūkiai yra labai, taip pat labai svarbus. Todėl negalime sutarti mūsų brandabiavimo ties viena ašimi ir toliau. Taip pat manau, kad tiesiog reikia kalbėti apie tai, kad būtinai, kad regiono šalis suderintų savo poziciją dėl žemės ūkio. Turime reikalauti, kad galiotų bendri būtiniausi socialiniai sveikatos apsaugos bei aplinkosaugos standartai, kurie būtų taikomi žemės ūkio produktams. Συνάδελφο Πηγιόν για την εξαίρετη έκθεσή του που πιάνει το νήμα της περσινής έκθεσης Ναπολιτά. Dėkoju. Dėkoju ir norėčiau padėkoti ponui Pejon. Kai buvo rengiamas Napolitano pranešimas, buvo stengtasi atsižvelgti į tai, kaip galima būtų paremti Barcelonos procesą. Aš norėčiau šiek tiek pakomentuoti patiktus pakei, pakeitimus. Po invazijos į gazos ruožą mes socialistai pasmerkime Izraelio veiksmus ir pasakėme, kad mes, veikdami artimuosius rytuose, turėtume skatinti dialogą bei taiką kad mūsų veiksmai Vidužėmio jūros regione būtų skirti būtent tams. Labai svarbu yra e, trečiame punkte pabrėžti, kad mes prisiminame šį savo įsipareigojimą. Labai svarbu yra, kad būtų atnaujintas taikos procesas ir kad visus nesusitrinčios šalės sugrįžtų prie darybų stalo. Ir manau, kad turime pasakyti, kad remiame visų šalių pastangas sugražinti visus darybininkus prie darybų stalo. Toliau lyčių lygybė. Jūs tikriausiai atsimenat, kad Marakeš, Marakešė įvyko sus, antrasis sustikimas, kuriame buvo kalbama apie moterų vaidmenį visuomenėje. Ir visi ministrai turėjo pripažinti, kad jiems rūpi lyčių lygybė, bent jau de facto. Ir turime mes, Europos parlamentas, pripažinti šį faktą bei juo pasidžiaugti. Gal dar reikėtų paminėti, kad reikėtų skatinti moterų dalyvavimą vieša, viešojo administracijoje bei versle. Toliau, turėtume išreikšti nepasitenkinimą dėl pernelik menkos pažangos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į aplinkos saugos programų svarbą, kalbėti apie tai, jog būtina e, įgyvendinti programas, kurių tikslas būtų uh, išvalyti viduržymio jūrą, kaip tai yra numatyta 2020 e, m. strategijoje. Ir taip pat, kad būtina parengti viduržymio jūros, jūros regionui skirtą Saulės energetikos programą. Mavro Nikolos. Dėkuoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad e, šiame dokumente pasakyta daug gerų dalykų apie Viduržėmio jūros e, šalių, regiono šalių sąjungą, bei apie Barcelonos proje, e, procesą. Tam, kad galima būtų jį tinkamai gyvendinti, mums reikia tinkamai jį finansuoti, todėl valstybių ir vyriausybių vadovai turėtų skirti šio proceso finansavimui daugiau dėmesio. Keli dar svarbus dalykai. Migracija. Migracija yra itin opus klausimas toms ES valstybėms narėms, kurios yra prie viduržėmio jūros. Nepamirškime, kad e, kitoje, e, kitame viduržėmio jūros krante gyvena vienas milijardas žmonių ir daug kas iš jų žiūri į Europą, kaip į vietą, kur jie norėtų patekti. Negalime pamiršti ir artimų rytų, turime skatinti dialogą šiame regione. Ir turime stengtis spręsti artimų rytų konfliktą. Be to dėrėtų pasakyti, kad mes manome, jog būtina paremti taikos procese dalyvaujančios vyriausybės. Na, be abejo, ir paremti šias šalis ekonomiškai. Obiols, prego di mantenere i tempi. Ponas Obels. Ir prašyčiau ne, neviršyti jums skirto kalbėjimo laiko, nes kitaip kiti kolegos neturės laiko pasisakyti discutir este informe eh, en estas. Ačiū. Tikrai liūdna, kad tokiamis aplinkybėmis turime diskutuoti šią temą. Viduržėm jūros politika yra vienas iš penkių ar šešių didžiųjų ES užsienio politikos prioritetų. Tačiau dėl pavojų tai yra pats aukščiausias mūsų prioritetas. Gal reiktų paprašyti šį pranešimą aptarti tuo met, kai turėsime pakankamai laiko. Apsiribosiu trimis aspektais. Pirmiausia, pritariu, pritariu parengtam pranešimo projektui, labai aiškus, gerai struktūruotas, nėra perteklinių dalykų, taigi viskas gerai. Taip pat pritariu pagrindinėms pranešime išsakytoms mintims. Toliau turime kalbėti apie artimų rytų konfliktą. Mes e, nuolat kalbame apie Iraką, karą Irake, rugsėjo 11-osios išpolius. Mes norime kalbėti apie taiką, taikos procesus. Šis klausimas turėtų būti paliestas, kadangi jis labai svarbus. Akivaizdu, kad sėkminga viduržėmė jūros politika galėtų e, nulemti ar bent kažkiek prisidėti prie taikos stiprinimo artimuosiuose rytuose, padėtų išspręsti problemas tarp Izraelio ir arabų valstybių. Trečia, aišku, nebėra laiko, pasikalbėsiu su ponu Pijonu asmeniškai. Labai gaila, atsiprašau, aš tiesiog noriu leisti pasisakyti visiems norintiems. Aš nieko prieš neturiu, kadangi žinau, jog jūs nevaldote laiko. Tikrai, kolegos, bus daugiau laiko diskusijoms, kai pateiksime pakeitimus, mes diskutuosime apie juos balandžio 27 7 balandžio, tuomet turėsime daugiau laiko diskusijoms. Ponas Angurakis Guja frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart pažymėsiu, jog tikrai turime trumpai išsakyti komentarus, bet e, iš ties e, dar daug darbo liko padaryti. Taigi, kalbant apie tokius svarbius dalykus turime abi medalio pusės išnagrinėti, galvojame apie vyriausybės, bet ar mes galvojame apie parlamentus viduržėmė jūros bendradarbiavimo rėmose, manyčiau, jog toks požiūris leistų objektyvesnę nuomonę susidaryti. Panašu, kad mes čia dabar esame raginami imtis ginklų. Dar turime laiko išgelbėti viduržėmė jūros sąjungą, nes tam, tikras, tam tikra potekstė yra išvelgiama. Ar iš ties tai yra paskutinė galimybė? Aš taip nemanau. regime, kaip yra kuriami nauji kriterijai. Todėl, manyčiau, reiktų labiau įsigilinti į klausimus. Todėl turėtumėme kalbėti tiek apie politinę, tiek apie ekonominę reikalo pusės. Ačiū. Ponui Angurakiui. Dabar ponė Janaku po to ponas Hatsigergijų. Ačiū ponė pirmininkė, nebejotinai labai svarbus pranešimas, reiktų skirti jam daugiau laiko, nei turime šiandien. Keletas trumpų komentarų. Akcentas dėtas ant žmogaus teisų ir demokratijos kai pažvelgsime į Europos ir viduržėmio jūros procesus, matysime, kad e, sistema buvo depolitizuota. Tai turėtų paskatinti e, demokratinės jėgas prisijungti prie mūsų. Europa nėra tas kultūrinis šviturys, kuris švietė uh, iš Šiaurės Afrikai, nors aišku buvome tam tikrų pavyzdžių Šiaurės Afrikos šalims. Svarbu elgtis e, sąžiningai, nediskriminuoti, kai kalbame apie žmogaus teisės, moterų lygybę, kitus klausimus, tą turėtume turėti omenyje. Taigi dar noriu padėkėti pranešėjui už darbą. Turime atskirą pastraipą dėl moterų teisių ir lyčių lygybės. Nebejotinai stengsime rasti problemą artimųjų rytų, sprendimą artimųjų rytų problemai, atsiprašau. Taigi reikia formuluotės. Atitinkamos visiškai nepaminėti Balkanai, Adrijos jūros šalis taip pat yra svarbios, todėl apie jas turėtumėme prabilti ir aš pateiksiu atitinkamus pakeitimus. Ačiū. Ponas Hačihergijų. Ačiū pirmininkė, aš irgi noriu pasakyti, kad mm, nesuprantu, kaip ta sąjunga padės išspręsti politinius klausimus, kad ir kokios pastangos dedamos, manau, stengiamasi išvengti visų karštų klausimų. Ir tai yra neproduktyvus požiūris, bendrai kalbant apie mm, Dužėmė jūros vals... sąjungą. Pavyzdžiui, pažiūrėkime į Turkiją ar tam sutiks, kad ši valstybė prisijungtų. Ponas Sarkozy, ponas Erdogan, aišku, kalbėjosi, taigi svarbu būtų aiškiai žinoti, kokia yra situacija kad galėtumėm supra, žinoti, ar, ar buvo kažkokios išvados padarytos. Toliau mm, svarbu būtų paminėti vyrų ir moterų lygybės klausimą. Tai turi būti pasakyta mūsų akimis tai labai svarbus dalykas dėl akivaizdžių priežasčių. Ir sakyčiau, kad Šiaurės Afrikos valstybės, mm, susijus, kurios yra prie viduržėmio e, jūros, gauna ES pagalbą, pavyzdžiui, po policijos e, pajėgoms stiprinti, jos turi gauti reikiamą pagalbą, kad būtų galima kontroliuoti E, nelegalius migrantų srautus, tai aš noriu paklausti, ar yra kokios pažangos šio klausimu. Pijon. O dabar žodis mūsų praneš, nuomonės rengėjų, ponai Pijau. Ačiū pirmininkė šis pranešimas yra labai svarbus, tai aš būčiau norėjęs turėti daugiau laiko jį aptarti, daugiau laiko skirti kolegoms, nes iš tikrųjų yra daug e, santykių su Magrebo valstybėmis, tai yra kolegos, kurie tikrai yra labai kompetitingi pasakyti tais klausimais, tai aš manau, pirmininkė, kad kitas iki reikėtų vis tik tai atsižvelgti į pranešimo svarbą ir tikrai šiuo atveju nėra parodytas reikiamas dėmesys šiam klausimui. Kolegos, jūsų pasisakymo laikas buvo labai pribotas ir aš pasisengsiu kalbėti trumpai. Taigi, Viduržėmio jūros valstybių sąjunga yra ypatingas projektas, kuris nepakeičia kitų ES politikos priemonių taikomų pietų valstybėms. Viduržėmio jūros valstybių sąjunga nėra skirta išspręsti visas problemas. Jeigu, eina, kal... jeigu mes galvo, įsivaizduosime šią sąjungą taip, tai jinai iš karto bus pasperkta. Jeigu mes iš jos reikalausime išspręsti visus klausimus, migracijos klausimus, kurie nepatink, nepatenka į šio projekto sritį, atsiprašau, leiskite man e, viską aptarti dėl pranešimo. Jeigu mes reikalausime, kad ši sąjunga uh, Mm, išspręstų kitus klausimus, kuriuos, um, tarkim, ES bando spręsti dėl taikos su kai kuriomis šalimis, tai ji negalės to padaryti. Pavyzdžiui, jeigu e, tarkime, prisimintumėm Anglių plieno sąjungą, tai buvo konkretus projektas. Jeigu mes norime, kad Izraelis ir Palestina susėstų kartu, kad Mes turime apibriežti labai aiškius tikslus. Jeigu, jeigu, jeigu nebus apibrieštos tos temos, mes iš karto pasmerksime šią sąjungą ir apėm. Tai labai, labai aiškiai turi būti jau diskusijų pradžioje tai pasakyta. Aišku, kad uh, Mes dabar dirbame ir pasiremdami šių dviejų metų patirtimi. Kitaip mes dar patys toliau blokuotum šį procesą. Reikia atsižvelgti, kad procesas buvo įstrigęs taip pat ir, dėl, ir su Turkija. Dabar Europos Sąjunga uh, neturėtų kaišyti pagalių į ratus, kuomet situacija lyg ir atrodo, kad iš, iš, išėjo iš tos įstrigimo situacijos. Taigi ne, neprašykite dabar kalbėti apie imigraciją. Mes tik ieškome formuluočių, kad mm, kitos diskusijos su pietumis dėl šių klausimų nestriktų dėl to, uh, Mes būtent turime galvoti apie šią sąjungą kaip apie konkretų projektą su konkrečiamis ribomis. Tai labai svarbu pasakyti dėl šių diskusijų. Antras dalykas, aišku, reikia praturtinti visas formuluotės dėl žmogaus teisų. Aišku, mes visą laiką tai darėme, tai čia nebus kažkoks surprizas dabar. Aišku, kad uh, kad tai, ką mes sakome, mm, yra vienintelė es santykių su viduržėmio jūros valstybėmis e, šis. Yra kultūra, yra švietimas, yra mainai ir, ir taip toliau. Tai yra ES projektai skirti viduržėmio jūros regionui. Aišku, kad reikia daugiau kalbėti apie e, vyrų moterų lygybę. Mes kalbame ne vien tik tai apie kaiminystės politiką, kur mes vien skiriame pagalbą ir kažko reikalaujame. Čia mes nekeliame sąlygų, mes rekomenduojame, kad jie galbūt galėtų plėtoti vyrų moterų lygybės aspektą, tačiau tai yra partnerystės klausimas ir mes negalime kelti sąlygų čia. Aišku, kad reikia patvirtinti mūsų norą mm, siekti to, kad mm, šis Viduržėmio jūros valstybių sąjungos procesas prisidėtų prie vidurio artimųjų rytų taikos proceso. Mes to galime norėti, aišku, ir parlamentui labai rūpi šie konfliktai, taigi reikia ieškoti tokių formuluočių, kurios leistų labai aiškiai tvirtinti um, mūsų poziciją. Tačiau nereikia viduržėmio jūros regiono valstybių sąjungai patikėti, pa, pavesti tokios užduoties, kuri nėra jai spręsti tinkama. Ir uh, Aš manau, kad galima tikslinti formuluotės ir kaip aš tik ką sakiau, aš noriu visus paraginti prisidėti prie šio kolektyvinio pranešimo. Tikrai, jeigu tai nebus kolektyvinis darbas, tai um, nukenties mūsų pranešimo dvasia, tai bus nesėkmingas projektas. Taigi ačiū visiems ir kviečiu prisidėti. Ačiū pranešėjai. Terminas pateikti pakeitimus yra kovo 24 vidudienis. Ačiū. Ah ouais.